Geht nicht. Sie können hier erkennen, dass offenbar die Amtsausstattung der Vorsitzenden geändert worden ist. Hier gibt es keinen Hammer mehr, sondern eine Glocke. Taigi pasikeitė mūsų darbo tvarka, nebebus, nebebus to plaktuko, bus varpelis, nes artėja kalėdos. Taigi, manau, kad turime pradėti posėdį dėl to, kad, dėl to, kad ir taip jau vėluojame. Norėčiau paklausti, ar yra pastabų dėl darbo atvarkės. Aš norėčiau pasakyti, kad yra keletas techninių pakeitimų. 11 punktą nagrinėsime prieš 5 punktą, 15 jį prieš 6 punktą, o daugiau nėra jokių pakeitimų. Taigi tikiuosi, kad jūs neprieštaraujate tokiai darbo atvarkiai. Dabar pirmininko pranešimai yra. Yra du pranešimai. Gruodžio 9 dienos e, posėdis neįvyks. Iš tiesų, tas posėdis buvo tik pusės dienos posėdis ir jisai kertasi su pirmininkų suigos posėdžiu ir iš tiesų tai, kas buvo numatyta nuo posėdžio darbo tvarkėje, galima išnagrinėti šiandien, e, taigi to posėdžio nebus. Toliau kitas dalykas, gruodžio 16 dieną nuo 9 iki 10.30 vyks ypatingasis mūsų posėdis Strasbūrė ir tas posėdis yra reikalingas dėl to, kad mums reikės balsuoti dėl atitinkamų teisės e, dokumentų, dėl to, kad atitinkamas sprendimas turės būti primtas imko pranešime. Taigi, e, čia labai svarbu, kad mūsų pranešėja žinotų mūsų poziciją. Toliau, e, lapkričio 22 dienos protokolas, ar kas nors turi prieštaravimų, jeigu ne, jeigu ne tai tuomet protokolą tvirtiname. Na, Prašau, kolegas Peroni. Dėkoju, ponė pirmininkė. nenorėjau nieko pasakyti dėl protokolo, tačiau noriu pasakyti dėl pirmininko pranešimų ir dėl informacijos dėl ypatingojo posėdžio Strasbūrė. Šis posėdis iš tiesų e, šiek tiek klaidinamus, nes jis nebuvo numatytas programoje. Iš pradžių buvo e, numatytas posėdis 21 val. 30 minučių. Kodėl taip atsitinka, kad mes išblu, išbraukėme posėdžius, kurie buvo numatyti iš anksto jau praėjusiais metais ir paskui staiga e, darome ypatingosius posėdžius. Ar, ar negalime dirbti pagal įprastinį tvarkaraštį? Su pritariu Jums, kad reiktų laikytis to įprastinio tvarkarašio, bet tiesiog yra dalykai, kurie verčia mus skub, skubėti ir gruodžio 9 dieną e, e, nebus galima kalbėti dėl. E, Dėl vartotojų sutarčių teisės, dėl to, kad dar pranešėjai reikia atitinkamų susitikimų Ir taip pat gruodžio 9 dienos posėdis negali įvykti dėl to, kad tas posėdis kertasi su kitais posėdžiais, tame tarpe ir su pirmininku su, suiga. Todėl mes bandome iki, iki sausio 27 dienos kažkokiu būdu priimti sprendimą dėl e, vartotojų teisų direktyvos. Ir galvojame, kada mes galėtume padaryti e, tą posėdį. Tačiau pranešėja niekuomet pirmadieniais negali dalyvauti posėdžiuose, nes ji dalyvauja parlamento biuro posėdėje. E, E, todėl mes pagalvojame, kad galėtume pasvarstyti apie dvi alternatyvas. Tai galėtų būti arba e, gruodžio Strasbūro ketvirtadienis arba sausio Strasbūro ketvirtadienis ir buvo nuspręsta daryti tą posėdį gruodžio Strasbūro ketvirtadienį. Mes negalime nieko pakeisti dėl to, kad kitaip mes negalėsime laiku patvirtinti savo nuomonės dėl imko rengiamo pranešimo, dėl. E, vartotojų teisų. Prašau. Pone pirmininkė, atsiprašau, tačiau ketvirtadienio ryte juk yra pirmininkų posėdis Strasbūrė. Kadangi aš e, priklausu, turiu dalyvauti tame posėdėje, tai aš turiu rinktis, į kurį, į kurį posėdį eiti. Bet jeigu jūs sakote, kad reikia atsižvelgti tai, kad gruodžio 9 dieną vyks pirmininkų suiga, bet lygiai taip pat vyks ketvirtadienį Strasbūrė, tai kodėl vieną kartą kreipiate į tai dėmesį, kitą kartą ne. E, Strasbūrė mūsų posėdis prasidės taip anksti, kad, jūs, kad kad mes jį spėsime baigti iki pirmininkų suigos. Taigi mūsų posėdis prasidės 8.30 ir baigsis iki 10. Tame posėdėje mes tik balsuosime, tik tai balsuosime dėl vieno pranešimo ir kol kas nematau jokios kitos galimybės kažkada kitą kartą daryti tą posėdį. Imko e, planuoja sausio 27 balsuoti dėl to pranešimo. Mes e, dieną prieš turime savo komiteto posėdį, bet yra 400 mūsų komitetui pateikti pateiktų pakeitimų, o Imko turi tūkstantį pakeitimų, todėl e, yra tikrai nepra, beprasmiška diena prieš tokį sudėtingą balsavimą patvirtinti Teisės reikalų komiteto nuomonę. Aš pats e, nelabai norėčiau, kad mes posėdžiautume Strasbūrę, bet tiesiog yra tokia situacija, nėra kito laiko ir mes padarėme išimti ir dėl to paskelbėme šį posėdį. Gerai, taigi dėl protokolo niekas neturi jokių pastabų, tai tuomet einame prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Tai yra kolegos Lechner e, pranešimas dėl Dėl paveldėjimo teisės. Prašau, kolega Lechner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pabandysiu šiek tiek trumpai informuoti apie šį pranešimą. Dalykinių požiūrių iš tikrųjų labai sudėtingas rytis. Na, Ir gal net tiek politinių požiūrių, e, čia yra kontroversijų, tačiau tai iš tikrųjų labai aktualis rytis piliečiams. Na ir manau, kad visiems prisidedančių prie šių darbų nėra lengva. Man sudarė įspūdis, kad kai kurios problemos išplaukė iš nesusipratimo ir dėl to, kad nesuderintos apibrieštis, neišsiaiškintos savokos. Tai susiję ir su skirtingomis teisinėmis sistemomis ir tuo, kad tos savokos ten reiškia skirtingus dalykus dalykus, o taip pat, kad e, dalykinė ir teisinė e, nes poveikis yra irgi skirtingas valstybėse narėse. Taigi įvyko kai kurie bendri posėdžiai trilogo konfer, kon, formatu su taryba ir komisija, dalyvavo ir kai kurie šešėliniai pralešėniai. Na ir aš sakiau, kad na, nenorime ir negalime viso to daryti be valstybių narių, be kitako ir dalyk, dėl dalyko esmės. Ir manau, kad kita vertus taryba nebandys maža dauguma patvirtinti šio reglamento ir iš tikrųjų visi suprantame, kad čia reikia plataus sutarimo. Taigi galiu konstatuoti, kad taryba yra labai nusiteikusi bendradarbiauti ir mm, tikrai visi pokalbiai vyko bendradarbiavimo dvasia. Na, aišku, yra tam tikrų dviejonių, taip, yra, jos yra pagristos, viską tikrai gerai reikia pasverti, bet galiausiai verta priimti sprendimą būtina priimti sprendimą. Na ir todėl aš nusprendžiau, kad e, paspausti ir kolegas tam, kad viskas vyktų greičiau. Tam, kad ir šie išsakytų savo nuomonės. Ir manau, kad kitų metų pradžioje galėsiu pateikti pranešimą. Aš pats irgi turiu priimti tam tikrų sprendimų, kai ką suformuluoti ir galbūt dėl vieno ar kito aspekto pasiūlyti alternatyvų, kurias pato ir aptarsime. Dabar labai trumpai apie tuos klausimus, kurie buvo aptarti. Pa, aptarti paskutinėse posėdžiuose, tai yra įprastinė gyvenama vieta, jos apibrieštis, na ir atrodo, kad e, įprastinė e, gyvenama vieta šią savoką bus šiek tiek plačiau nušviesta konstatuomasi dalyse. Antras E, dalykas tai yra paveldimo statutas ir materialinė bei procedūrinė teisė, nacionalinė teisė šiuo atveju, apie tai kaip tik kalbėjau vakar. Ir čia yra problema susijusi su viešų dokumentų pripažinimu, kokie to pripažinimo mas ir kaip tai bus suformuoluoti ir ką tai reiškia. Na, dar vienas dalykas Na, daug kas e, čia tai iš tikrųjų tarsi viskas remiasi emocijomis, net, nesusipratimais. Aš pats su tuo susidariau prieš penkeris metus, kai kalbėjau apie žalę knygą ir tuo metu e, ir buvo kalba ėjo e, apie privalomąją dalį paveldėjimo metu ir pas mus tai tvirtinta teisėje. Ir jeigu įsigilini į šią sritį, tai konstatuoja, kad, ta, kad tos kad privalomos dalies e, skirti skirti, skirtingai reglamentuota. Pavyzdžiui, Prancūzijos, Belgijos senatas išsakė dviejonių, tačiau galiausiai, jeigu viskas bus įtvirtinta reglamente, taip smarkiai nesikeis. Ir tarkim, jeigu dabar Belgijos pilietį paimsime, tarkim, e, čia turim, tarkim, Belgijos pilietis, kuris investuoja savo turtą į piniginės lėšas ir po to išsikelia gyventi į Acheną. Tai tuomet iš Belgijos perspektyvos jis paveldės pagal Vokietijos teisę. Ir tuomet pagal Belgijos teisę nebegalios belgiška privalomoji paveldimo dalis. Bet jeigu jis taip turėtų nekilnojamo turto, būtų viskas šiek tiek kitaip. Taigi tos problemas jau dabar egzistuoja. Ir aš manau, kad leidžiant teisės aktus reikėtų atsižvelgti į socialinę tikrovę, o ne į kažkokius kas kurioziškas išimtis, kurių visuomet galime atrasti. Na, ir nesąmoningai sudaro įpūsti štai koks. Žmogus išsikelia gyventi į kitą valstybę narę ir ten jau galioja tos valstybės narės e, teisė, paveldimo teisė ir privalomoji dalis, bet ne visuomet taip yra. Neseniai susibendravau su vienos valstybės narės e, advokato asociacija ir tarsi e, jie pasakė, kad dabar piliečiai išsikelia gyventi kitur, nes kitose valstybės narės yra kitokia šeimos teisė ir jie tiesiog išsikelia gyventi ten, kad nereikia reikėtų mokėti privalomosios dalies iš jų pavel, testamento, jų šeimos narėms. Ir ten jau galioja toje kitoje valstybėje narėje jos teisė, paveldimo teisė. Bet paprastai mm, dauguma atvejų, jeigu jie norėtų, jie vis dėlto galėtų pasirinkti, kokią teisę galios. Bet čia vėlgi daug emocijų iš kolegų, iš piliečių, iš juristų pusės, taigi aš manau, kad reikia ramiai viską išanalizuoti. Ir diskusijų metu kolegos turėtų pagalvoti apie štai kaip. Reikėtų suformuoluoti kitaip. Pagal Eurostato duomenis 2,3 procentai visų piliečių ES gyvena kitoje nei savo kilmės valstybėje. Tai reiškia 12 milijonų piliečių. Dabar jeigu suformuoluočiau kitaip, Zybin 27,7 procentai piliečių gyvena savo valstybėse narėse ir jiems, tiem 97,3 procentams ir jų turtai namuose, niekas nesikeičia tačiau jeigu jie turi turtų uh, užsienyje, tai šio reglamento dėka jų padėtis gerokai pagerės, nes uh, tuomet kitoje valstybėje narėje e, turimas turtas, net ir nekilnomas turtas, bus reglamentuojamas ir perpasvamas pagal jų kilmės valstybės teisę. Jeigu piliečiai įsikėlė gyventi kitur, jie gali pasirinkti savo kilmės valstybės teisę. Tai yra didelis privalumas. Na ir didelis privalumas yra ir tai, kad jeigu tie žmonės, kurie neturėjo testamento ir paskutinės valios neišreiškė, kad paskutiniosios gyvenamosios vietos teismas galės e, priimti sprendimą dėl paveldėjimo. Mano manimu, tai tiesą sakant yra tam tikra spraga, bet jau tai turės šią spragą užpildyti kitą kartą. Na tarkim, jeigu Italijos, e, Italas, e, Austrija gyvena, e, ar Austrija ir Vokietijoje, ar Briuselėje daug metų ir turi pizzeriją, tačiau net pasiliko savo pilietybę itališką, tai galbūt jis norės savo paveldimą tvarkyti pagal Belgijos teisę. Tad tai reiškia, kad jis turi pasilikti gyventi Belgijoje ir, atsiprašau, numirti Belgijoje. Ir kadangi jis neturi pasirinkimo galimybės, jam tai lieka tik belgiška teisė. Ir mano manimu, tai yra spraga, jos negalima užpildyti, nes tuomet e, iš tikrųjų kils rimtų problemų dėl e, teisės ir jurisdikcijos pasirinkimo ir privalomosios dalies. Taigi aš manau, kad mano e, pranešimas bus baigtas kitų metų pradžioje, turėsiu atostogų per, per kalėdas ir per, per naujosius metus ir tikiuosi, kad pavyks viską uždarbti. Na, vienas dalykas yra viską apmastyti, priimti sprendimus, o kitas dalykas suformuoluoti ir surašyti popierioje, bet viską pateiksiu kitais metais tam, kad padarytume pažango šioje srityje. Ir, aišku, taryboje taip pat vyksta intensyvės darybos ir man sari įspūdis, kad ten tarsi irgi daroma pažanga, bet, kaip jau minėjau, nėra lengvačių. Dėkoju, ponė Lichtenberger. Dėkoju. diskusijos, kurias čia pavaizdavo kolega, rodo vieną dalyką mes pradedame nuo kažkokio išeities taško, kur galvojame reikia kažkaip sugalvoti, kaip reglamentuoti tuos, kurie yra labai mobilūs piliečiai, nes jie galbūt atspindi Europos vaizdą. E, tai yra žmonės, kurie savo noru ar ne savo noru gyvena kitoje valstybėje narėje. Tačiau, kai e, reikalai e, pasiekia paveldėjimo klausimus, tai tuomet atsiskleidžia visos problemos. Ir tai iš tiesų yra labai sudėtinga tema ir iš atskirų e, atvejų matome, kad egzistuoja tikrai daug įvairių sunkumų. Man atrodo, kad e, būtų tikslinga pasirinkti e, palaipsninę procedūrą. Iš pradžių galėtume išsiaiškinti E, pavyzdžiui, apibrieščių klausimus, kas yra ta įprastinė gyvenamoji vieta, nes ši apibrieštis kai kurioms valstybėms narėms kelia problemų ir tik vėliau spręsti kitus dalykus. Manau, kad e, reikia suvokti ir tą turiu pabrėžti, remdamasi savo diskusijomis ne tik su ekspertais, bet ir E, su, su tuo susijusiais asmenimis, visi sako, mums reikia e, Europinio teisės ako, ka, akto, kad nebūtų to ilgo teisinio kelio su e, ver, dokumentų vertimu ir panašiai, e, kai norima e, paveldėti turtą asmens mirties atveju. Tačiau e, e man beje ir nesusidaro įspūdis, kad e, piliečiai bijotų Europinės paveldėjimo teisės. Todėl aš manau, kad mes turėtume išvardinti problemas ir išvardinti principus, kurių mes manome reiktų laikytis, į kuriuos reiktų atsižvelgti. Ir e, tokiu būdu e, galėtume prisidėti prie to, kad visa diskusija tap, taptų prasminga. E, Ir aišku, mes turėtume remdamėsi būtent šio pranešimu intensyviai diskutuoti šią temą. Kolega Belingver, prašau. Signori, ringraziare il collega Lechner perché. Dėkoju, norėjau pasveikinti kolegą Lechnerį, nes e, žinau, kad šiuo metu yra tokia gana sudėtinga situacija, tai yra labai daug emocijų kelianti tema ir tie, e, kurie su tuo susiję, taip pat susiduria su tokia gana jautre savo gyvenimo faze. E, todėl yra labai svarbu, ko pasieksime šiuo sprendimu. Taip pat, aišku, reikia priimti sprendimą ir kartais galbūt nebijoti šokti į vandenį ir tiesiog išplaukti. Manau, kad turime palaikyti kolegos darbą, ypač šiuo kalėdų laikotarpiu. manau, kad tikrai būtų svarbu rasti kažkokį sprendimą, todėl mes turime suvokti, kad pastaruoju metu subrendo tam tikros idėjos ir aišku yra tikslinga e, pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie e, įprastinę gyvenamąją vietą ir jeigu yra atitinkami teisės aktai ją reglamentuojantis, tai tuomet e, reikia kalbėti ir apie atitinkamus teisės aktus dėl kilmės vietos nes galbūt tai padėtų išspręsti su testamentai susijusias problemas. Ir atrodo, kad ir taryba e, čia sutarė dėl šio klausimo. Tai reiškia, kad. kad mes negalime aiškiai apibriežti, kas yra įprastinė gyvenamoji vieta mes čia galėtume tik tai paprašyti ekspertų e, kažkaip tai pateikti savo išvadas. Taigi, manau, kad yra gerai, kad būtų lankstumas, tačiau neturime e, pernelik skubėti, reikia palaipsniui priimti atitinkamus sprendimus, tačiau klaida būtų nepadaryti pirmojo žingsnio Toliau dėl. Taip pat reikia uh, kalbėti apie autentiškus dokumentus ir kai kuriuose šalise e, notarai vaidina svarbu vaidmenį, kitose šalise jie nevaidina tokio svarbaus vaidmens. Bet jeigu mums pavyktų pasiekti susitarimo, uh, vieningos nuomonės tarp parlamento, tarybos ir komisijos, tai tuomet e, tai būtų tikslingas veiksmas. Todėl norėčiau paskatinti ir toliau eiti šiuo keliu. Dėkuoju kolega Karim. Ačiū pirmininkė. Trumpos kelios pastabos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegą poną Lechnerį už labai aišku išaiškinimą šio klausimą ir mums visiems dabar yra aiškiau. Trumpas praktinis pastebėjimas, ypač iš Junktinės karalystės pozicijos. Ponas Lechneris daro nuorodą į 97,7 procentus žmonių, kuriuos palies šie mūsų sprendimai. Ir iš tiesų, tobulame pasaulyje šimtas procentų iš mūsų mirsime ir paliksime po savęs testamentus, kurie turėtų būti vykdomi visiškai be jokių problemų ir tenkinti visus, kuriems mes paliekame po savęs savo turtą. Tačiau dėja taip neatsitiks. Ir tas likęs procentas, į kurį mes ir turime susitelkti, čia nepadės, nes tikrasis pasaulis yra truputį kitoks. Manau, kad ateitie pasaulis bus dar sudėtingesnis ir sunkesnis ir iškel žymiai daugiau iššūkių, ypač kai ES leidžia žmonėms laisvai judėti iš vienos valstybės narės į kitą. Taigi dėl to turėtumėm ir susitelkti šios klausimus, koks yra mūsų galutinis tikslas, kurio mes norime pasiekti. Kolegos kalbėjo taip pat apie tai, kad reikėtų sukurti labai palaipsnišką, pažingsninį požiūrį kad galėtėm galiausiai pasiekti tikslą ir žinotum, kokius konkrečius žingsnius reikėtų žengti, kad jie nesukeltų didesnės painiavos pradėjus nuo pradžios tų žingsnių žengtis. Mano požiūriu dėl to yra labai svarbu, kad įprastinės ar nuolatinės vietos klausimas būtų išspręstas iš pat pradžių. Tai yra, ką tai reiškia. Ir ponas Lechneris turėtų tam sutelkti visą savo dėmesį, visą savo protą kalėdų laikotarpiu. Žinoma, nenorėčiau pats galvoti apie mirštančius žmonės ir jų testamentus kalėdų laikotarpiu, paliksiu šį klausimą ponui Lechneriui. Tačiau, kai kalbame apie kitus klausimus, pavyzdžiui, skirybas, čia yra galimybė rinktis rinktis forumą, kur tas skirybas vykdyti. Deja, mes negalime pasirinkti, kur mes e, numirsime. Pavyzdžiui, Italijos picerijos savininkas Belgijoje tuo metu gali būti Italijoje, kai jis mirs, gali jis lankyti savo šeimą. Taigi mes iš pat pradžių turime labai aiškiai nuspręsti, ką tai reiškia tai prasne gyvenamoji vieta. Ir galtinis klausimas. Kol kas nei vienas kolega šio klausimo neminėjo, bet mums tai yra ypatingai svarbus klausimas. Ir jis išlieka darbo atvarkai, jis dar nėra išspręstas. Tai yra principas, kuris vadinasi clawback ir aš tikiuosi, kad ponas Lechneris, leisdamas puikiai savo atostogas, turės kažkiek laiko ir, aps, ir, ir apie šios klausimus apmastyti, o kai jis sugrįš, aš jam turėsiu konkrečių pastabų. Ačiū. Grazie. Dėkuoju, kolegas Peronė. Ačiū, pirmininkė. Mums tenka labai sunki uh, užduotis ir aš nenorėčiau jos dar labiau apsunkinti. Tačiau manau, kad čia reikia gerai apmastyti. Tai jau buvo pasakyta. Taigi turime apmastyti, kaip būtų galima nustatyti tą nulatinę gyvenamoją vietą, nes žmonės dažnai persikelia iš gyvenamosios vietos arba net iš vienos valstybės narės į kitą. O mirtis yra toks faktas, kad jeigu žmogus mirš Luksemburgė, bus taikoma Luksemburgo teisė, jeigu Belgijoje, tai Belgijos teisė. Tačiau gali būti kažkokie prieš tai buvę veiksmai, kurie turi poveikį paveldėjimui. Pavyzdžiui, sistemos, kur yra tam tikros privesnės sąlygos taikomos, kai, tarkim, asmuo nėra e, visiškai atsakingas, pats visiškai atsakingas už paveldėjimo sprendimus. Netgi aukojant, paliekant savo turtą kokiai nors organizacijai, gali atsitikti taip, kad atimsit visą turtą iš savo šeimos, savo žmonos ir vaikų. Bet galbūt jūs gyvenate kitoje šalyje, kur egzistuoja apsauga nuo tokio atvejo ir tuomet didžiąją dalį savo turto jūs galite išsaugoti, kai mirštate Mm, tokioje šalyje, kur, kurioje tie įstatymai apsaugo e, tuos žmonės, kurie paveldėja jūsų paliktą turtą. Taigi paveldėjimas, e, tas turtas turi būti susigražintas remiantis vietos teisė. O galbūt kitais įstatymais reikėtų remtis. Tai yra sudėtingas klausimas, bet mes čia stengiamės išvengti, neapkrauti teismų ir uh, E, teisėjų papildomų darbų ir norime palengvinti visą šią padėtį ES piliečiams. Reikia apmastyti, kas būtų naudinga šiuo atveju. Konstatuoju, kad mirtis yra juridinių požiūrių sudėtingas e, dalykas e, dėl vertimo, dėl to, ką sakė ponas Kaldovas ir jis būtų kažkokių neiškumų dėl vertimo. Na taip, yra situacijų, yra dėl jų dviejonių, tačiau galiausiai viso to reikia priimti sprendimą, nes kitaip įstriksi. Man stari įspūdis, kad tiesą sakant, tie pagrindiniai dalykai kaip ir palaik, tai yra de, dėl detalių, o dėl, dėl įprastinės gyvenamosios vietos, tai pridursiu štai, kad jau Belgijoje, Prancūzijoje, Luksemburgijoje ir kitose valstybėse narėse tai jau apibriešta. Ir atrodo, kad e, kažkaip ir gerai Belgijoje tai prasne gyvenamoji vieta apibriešta, kitur ne. Na, o tai prasme gyvenoji vieta, privatinė teisėje, e, skirybų teisėje, turto dalymo teisėje, vaikų globos teisėje ir atitinkamas reglamentas. E, beveik niekur tose sritise įprasnė gyventamoji vieta nėra konkrečiai apibriešta, bet atrodo vis tiek dėl to neužstringa reikalai. Aš manau, kad pavyks mums spręsti šią problemą, o kai dėl mirimo, tai tikiuosi, kad kitais metais veikia ir žvalus, vėl susitiksime ir dirbsime. Na, mano ankstesnėme gyvenime e, daugelį dešimtmečių kaip notaras buvau atsakingas už testamentus. Tiesą sakant, ne taip, gal biliečiai tiesiog baiminasi testamentus daryti, pas mus netgi sakoma, be testamento numirti lengviau. Uh, Na kągi, tai tuomet kaltasis yra teisės aktų leidėjas, sako pirmininkė, nes jam reikia viską sutvarkyti. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas baigtas. Grįž, lauksime jūsų pranešimo, pono Leknerį, e, kitų metų pradžioje. Pone Mekartin, prašau. Ačiū, aš tik norėjau. Sugrįžti prie klausimo, kuris jau buvo minėtas. Aš irgi norėjau šio klausimu pakalbėti. Aš manau, kad jungtinė. Ne kar, Junktinė karalystė norėtų dalyvauti rengiant tuos įstatymus. Ir aš tikiuosi, kad ponas Lechneris atsižvelgs į clawback klausimus. Ir tiesa yra ta, tikrai žmonės negali pasirinkti, kur jie mirs. Ir mano pačios rinkiminėje apylinkėje Vokietijos pilietis mirė ir jį ir jį iš Müncheno atskraidino į Angliją, jo šeima, nes jis norėjo, kad jo testamento reikalai būtų tvarkomi Anglijoje. Taigi mes turime įvairių kuriozinių atvejų ir visi norėtumėm išspręsti šios klausimus, kurie yra sudėtingi. Tačiau aš pasitikiu ponu Lechneriu, kaip pranešėjau, ir aš tikiuosi, kad jis padės mums išspręsti visus šios klausimus. Ačiū. Good, Gerai, tai Tuomet kitas darbo atvarkės punktas, tai yra 11 darbo atvarkės punktas, Angelika Nibler punktas dėl nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimo. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandien norėjau Jums trumpai pristatyti savo pranešimą. Man atrodo, kad jis yra kol kas parengtas tik vokiečių kalba. Iškart noriu atsiprašyti kolegų, kurie nesupranta vokiečių kalbos. Per artimiausias dvi savaitės e, dokumentas tikrai bus išverstas į visas kalbas. Neturiu čia daug ką pasakyti dėl šios temos. Manau, kad čia turime kalbėti apie du tokius naujus dalykus. Norėčiau priminti, kad e, paskutinėme komunikate dėl e, pažangaus reglamentavimo komisija e, patvirtino šį dalyką ir šiame komunite, komunikate, kuris buvo paskelbtas spalio 8 dieną, yra kalbama apie tai, kad bus atliekami ekspost e, tikrinimo bandymai. Toliau komisija yra parengusi komunikatą dėl naujos pramonės politikos. E, tas komunikatas vadinasi integruota pramonės e, politika globalizacijos laikotarpiu. Tai buvo, tas komunikatas buvo paskeltas spalio 28 dieną ir tai įrodo, kad komisija labai išsamei analizuoja visus naujus pasiūlymus ir jų poveikį Europos pramonės įmonėms. Aš tikrai džiaugiuosi šią tendenciją, nes tai rodo, kad komisija man ir toliau masto, kaip būtų galima pagerinti teisės aktus, kaip galima būtų e, pasiekti pažangos nepriklausomo poveikio vertinimo srityje. Mano pranešime yra keturi e, stambus punktai ir todėl pereisiu prie ketvirtojo Pradėsiu nuo ketvirtojo punkto. Iš pradžių dėl e, bendrų reikalavimų nepriklausomam poveikio vertinimui, paskui kalbu apie e, gerinimo galimybės atsižvelgianti komisijos poveikio vertinimą. Toliau trečiame punkte kalbu apie galimybės pagerinti Europos parlamento veiklą dėl e, nepriklausomų poveikio vertinimo. Ir ketvirtas skyrius yra skirtas e, atitinkamoms priemonėms. E, ir čia aš e, siūlau pamastyti apie tokius, tokias priemonės, kad parlamentas galėtų skaidriai renkti nepriklausomus poveikio vertinimus. Man atrodo, kad šiame pranešime aš bandžiau apimti viską, ką mes čia aptarėme komitete įvairiose diskusijose. Jūs pamatysite, kad aš e, tikrai surinkau ir jūsų mintis. Pramonės komiteto delegacija vyko į JAV, kad galėtų išsiaiškinti, kaip vyksta nepriklausomas poveikio vertinimas JAV. Taigi mes čia tikrai e, bandėme rinkti informaciją ir žinias ir aš pabandžiau visą tai įtraukti į pranešimą, nes man atrodė, kad e, tikrai būtų tikslinga tam tikrus pasiūlymus inicijuoti ir pas mus parlamente. Dėl principų, manau, mes visi sutarėme, yra labai svarbu, kad, nepriklau, kad poveikio vertinimai būtų nepriklausomi ir e, kad e, jie būtų atliekami skaidriai, skaidriai Taip pat aš e, pabandžiau suformu, suformuluoti tai, kas galėtų būti poveikio vertinimo e, sudedamosios dalis ir manau, kad e, poveikio vertinimo tema gali būti visi teisėkuros aktai ir e, reikia tik tai pasigilinti toliau, ar tai įmanoma pritaikyti praktikoje. Toliau taip pat e, paliečiau temą poveikis e, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia atlikti vadinamąjį MVI testą, e, ką reikš mažoms ir vidutinėms įmonėms kiekvienas teisės aktas, ką reiškia teisėkuros procesas, nes dauguma, daugumoje klausimų mes girdėjome, kad būtent mažos ir vidutinės įmonės labai kenčia dėl to biurokratijos aparato, dėl to, kad yra daug įvairių reglamentų. Taip pat yra labai svarbi one in one out taisyklė. Tai reiškia, kad jeigu yra rengiamas naujas teisės aktas, tai įmanoma tą padaryti tik tada, jeigu E, bus panaikintas prieš tai galiojęs teisės aktas tą pačią temą. Bet apie tai mes dar turėtume diskutuoti. Toliau man labai svarbus dalykas e, ir labai daug kritikuojamas dalykas e, yra tai, kad komisija prieš pateikdama teisės akto pasiūlymą tarybai ir parlamentui atlieka vieną e, poveikio vertinimą. Tačiau vėliau, kuomet vyksta teisėkuros procesas, komisija to poveikio vertinimo nebeaktualizuoja. Taigi, tai manau irgi yra labai e, svarbus dalykas ir manau, kad mes turime e, reikalauti, kad būtų atliekami pakartotini poveikio vertinimai. E, toliau aš pateikiau įvairių pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti Europos komisijos darbą. E, dabar čia labai detaliai to nekomentuosiu. Tiesiog reikalauju, kad Europos parlamento atitinkami komitetai laiku, tai yra pakankamai anksti, būtų įtraukti į e, teisėkuros procesą, kad taip pat nepriklausomi ekspertai dalyvautų atliekant poveikio vertinimą ir manau, kad tai yra labai svarbu skaidrumo posėdžių, e, požiūrių. Taip pat yra labai svarbu, kad komisija atliktų ir ekspost įvertinimą. Matau, kad yra ir komisijos atstovai šiame posėdė, tai galbūt jie galės vėliau pakomentuoti. Toliau dėl e, to, ką būtų galima gerinti Europos parlamento darbe labai svarbu, kad mes čia veiktume horizontaliai, tai yra, kad bendrautų tarpusavėje visi komitetai, kad e, mes galėtume remdamiesi dabar egzistuojančiomis priemonėmis atlikti poveikio vertinimą ir kad ta priemonė pakankamai e, dažnai pasinaudotų visi komitetai. Kiek žinau, mūsų komitetas tikrai dažnai atlieka poveikio vertinimą, bet kiti komitetai tai pamiršta, taigi būtų tikslinga paraginti kolegas atkreipti dėmesį į šią priemonę. Toliau kitas esminis klausimas, ar mums reikia renkti parlamentinį poveikio vertinimą. E, ties, šis reikalavimas keliamas dėl to, kad ne, nebūtų taip, kad daugu, tik tai parlamento narių dauguma gali nuspręsti, ar reikia poveikio vertinimo, kad mažumos nuomonė taip pat būtų, e, kad jos būtų paisoma. Pavyzdžiui, ketvirtadalis kolegų nusprendžia, kad reikia poveikio vertinimo, tai turėtų būti sudarytos galimybės e, atlikti tą poveikio vertinimą. Tokiu būdu būtų užtikrinta vadinamoji mažumos teisė. Na ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, aš savo pranešimo pabaigoje e, skatinu ieškoti vieningo mechanizmo, vieningos priemonės, kaip būtų uh, galima uh, atlikti poveikio vertinimą. Aš siūlau čia um, bendrąją poveikio vertinimo procedūrą. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes turėtume kažkokius bendrus metodus, bendrą procedūrą, kurią galėtų pasinaudoti visi komitetai. Taip pat reiktų pagalvoti, ar nereiktų įkurti atskiros institucijos, pavyzdžiui, e, tam tikrą prasme kaž, e, fondo kažkokio, kuris būtų atsakingas už e, poveikio vertinimus. Tai tiek grubiai apie mano pasiūlymą. Aš, mėly kolegos, džiaugsiuosi, jeigu jūs pateiksite savo pasiūlymus ir pastabas ir manau, kad artimiausioje ateityje mes dar galėsime gilintis į šią temą. Dėkoju už šias išsames idėjas. E, tai taip pat yra mūsų delegacijos vizito Vašingtone rezultatas. E, pone Mekafio, paskui ponas Albrecht, prašau. Um, well, well, Ačiū. Iš tiesų, aš perskaičiau vokiečių kalbą šį pasiūlymą, žinoma, nelabai įdėmiai, tačiau jau su juo susipažinau. Norėčiau keletą pastabų pasakyti, remdamasi tuo darbu, kurį su ponia Nibler nuveikė anksčiau ir jos požiūris buvo labai išsamus. Noriu pasakyti, kad dauguma pasiūlymų čia pateiktų yra labai pažangus ir reikėtų jiems pritarti, juos paremti. Taip pat turiu pasakyti, kad nemanau, jog galėtum nuvertinti šio komiteto darbo svarbą šioje srityje, nustatant procedūras ir procesus. Pateiksiu vieną pavyzdį, kodėl manau, kad yra svarbus šio komiteto darbas. Dabar mes turime diskusijas pastarąsias dvi dienas e, Ekon komitete apie e, finansinių transakcijų mokestį. Kai kurie žmonės e, yra už šį mokestį, kiti prieš, tačiau mes paprašėme, kad komisija atliktų poveikio vertinimą praėjusi kovo mėnesį. Ir man atrodo, tai, kas yra nepriminta su komisaru Šemet vakar mes aptarėme šį klausimą. Ir paklausime, kaip jūs galite parengti tokį komunikatą, kuris atmeta finansinių transakcijų mokestį. Ir šis klausimas yra labai svarbus ir parlamentas turėtų griežtai laikyti savo pozicijos. Dėl to aš manau, kad šis parengtas ponios Nibler pranešimas yra fundamentalus, labai svarbus ir būtent taip mes ir turėtum dirbti su, su komisija ir su taryba. Aš nekalbėsiu apie geras dalis šio pranešimo, nes jos ir taip yra geras, o pakomentuosiu kitas rytis, kur man kilo šiokių tokių klausimų. Manau, kad Administracinės aštos sumažinimas mažoms ir vidinės įmonėms yra ypatingos svarbos, nes mes nenorime sukurti papildomos naštos toms įmonėms, kurios e, kuria darbo vietas ir lengvina ekonomikos atsigavinimą. Tačiau aš turiu labai rimtų abejonių dėl būdo, kaip reikėtų tai daryti. Nes tai yra labai sudėtinga priemonė, kuri yra siūloma, nemanau, kad tai pasiteisins. Manau, kad reikėtų iškoti geresnio būdo, kaip būtų galima sumažinti administracinę naštą mažoms ir vidinėms įmonėms. Negalima e, vieno įstatymo, vieno teisės akto kurti aplinkosaugos rytyje ir paskui visiškai priešingo akto verslo srityje. Mes turime suderinti savo teisės aktus. Manau, kad verta apie tai pamastyti. Ir neturime sudaryti tokio įspūdžio, kad negalime parengti tinkamo praktinio instrumento, tinkamos praktinės priemonės. Taip pat aš turiu tam tikrų klausimų, nes tik tai peržiūrėjau šį dokumentą ir norėčiau žinoti, kokie, kokie yra ketinimai pranešėjo šioje srityje. Kokie kriterijai turbūt įtaikomi ekspaust vertinimui, kalbant apie konkurencingumą, apie pramonės sektorius, nes turime nešti atitinkamą atsakomybę aplinkosaugos srityje ir nuo 2009 metų e, Lisabono sutarties įsigaliojimo metų pradžios turime ir žmogaus e, pagrindinių teisių klausimą e, vis, visur jį atsižvelgti. Taigi darbo atvarkė tikrai yra kur kas platesnė negu vien poveikio vertinimo užtikrinimas. Mums, žinoma, reikia nepriklausomumo, reikia nepriklausomo poveikio vertinimo Ir skaidrumas yra pagrindas užtikrantis tą nepriklausomą poveikio vertinimą. Mes turime žinoti, ką vykdo komisija, koks yra poveikio vertinimas, ar jis tikrai yra nepriklausomas. Taip pat tai, kad taryba ir parlamentas turėtų tarti, tarsi pakontroliuoti ir, ir pritarti tam atliktam poveikio vertinimui, atliekamam poveikio vertinimui, aš tam pritariu. Taip pat pritariu, kad reikia daugiau nepriklausomų ekspertų, kad parlamentas daugiau dalyvauti šiame procese, taip pat parlamento komitetai, tačiau nesu visiškai tikra, nebent būčiau ką supainiojusi, ką turiu galvoje ponio Nibler. Kalbėdama apie aukšto lygio grupės dalyvavimą administracinės naštos sumažinimo srityje. Gal mes turėtumėm tarsi privilegijuotą vaidmenį suteikti vienai kažkokiai institucijai. Ir vėlgi, man nėra visiškai aišku, aš žinoma nenoriu kritikuoti, kas turima galvoje, kalbant apie tam tikrą instituciją ar įstaiga, įstaiga kuri vykdys tą poveikio vertinimą. Bendrais bruožais tai yra vadinama nepriklausoma institucija. Tačiau aš čia norėčiau daugiau informacijos gauti, kas čia turima galvoje ir kokie čia tie pasiūlymai. Taip pat yra sakoma, kad tai bus biudžeto prasme neutrali įstaiga ir vėl nežinau, ką tai turi, kas čia turima galvoje nes tokia įstaiga tarsi agentūros vaidmenį atliktų. Ir čia reikėtų įtraukti, jeigu bus įtraukti nepriklausomi ekspertai, mes turėsime jiems sumokėti už jų darbą. Taigi komisija ir taryba turės irgi priimti sprendimus. Taigi aš čia iškėliau tos klausimus, kurie, ties kuriais reikėtų labiau padirbėti, ne tai, kad aš norėčiau juos kritikuoti. Ir paskutinį kartą aš taip pat e, vieną klausimą iškėliau ir pateiksiu pakeitimą šio klausimo kad turėtų būti ilgesnis konsultacijų laikotarpis. Dabartinis aštuonių savaičių laikotarpis nėra pakankamas. Norėtum, kad tai būtų iš, prailginta šis laikotarpis iki 12 savaičių. Ir tai turėtų būti taikytina ne tik, taip pat ir nevyriausybinėms organizacijoms, ne tik mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir jos turi dalyvauti poveikio vertimo procese. Ir turėtum suteikti daugiau e, paramos, daugiau pagalbos nedidelėms verslo įmonėms, kad jos būtų įtrauktos į poveikio vertinimo procesą. Iš savo patirties ekonomikos ir pinigų komitete dėl finansinių paslaugų galiu pasakyti, kad šiame pramonės sektorėje nekyla jokių sunkumų vykdant poveikio vertikimus. Yra dėje mažų ir vidutinių, taip pat nevyriausybinio ne, ne organizacijų, kurios negali patekti į tą sistemą. Todėl turime ištikrinti atviras konsultacijas, išsames konsultacijas. Bet apskritai turiu pasakyti, kad man patinka pranešimas, jis tikrai yra parengtas teisinga kryptimi, aš sveikinu pranešėją ir linkiu sėkmės toliau. Ačiū. Ponas Albrechtas. Dėkoju, ponė Nibler, už pasiūlymą. Na, jau sakiau praeitas iki kiekvienų pastabų ir matau, kai jas atsižvelgta, tikrai už tai dėkoju. Turėčiau dar dvi pastabas, kurias nelabai atsižvelgta. Na, ponė Mekasi jau ją įvardyjo, o konkrečiai e, poveikių vertimo klausimas, ypač kai kalba eina apie policijos ir teismų bendradarbiavimą ir būtent iš šias rytime aš labai daug dirbu, tai aš manau, kad čia reikia atitinkamo nuoro, atitinkamo nuoro į tą poveikio vertinimą. Taip pat reikėtų pagalvoti, e, kokį poveikį tai turės pagrindiniams teisės bei teisinės viršinybės principui nes e, toks poveikio vertinimas e, peržengtų, pažiūrėjau, ekonomiškumo, pelningumo ribas. Taigi, manau, kad tai yra svarbi perspektyva, svarbus aspektai ir juos reikėtų daryti nuorodų. Dabar, galvant apie trukmę, tai poveikio vertinimas uh, E, turėtų būti atliekamas e, e, atlikus ir konsultacijas, o taip pat ir surinkus ir faktus To nepamirškime iš, nepamirškime iš akių. Ir beje, dar vieną dalyką jau minėjau per praėjusią posėdį ir jis dabar ir trauktas į 29 pastraipą, ten kalbam apie ekspost vertinimą. Taigi čia šiek tiek primiktinai e, prašyčiau įverdinti štai ką. Tai yra, kad perkeliamas į nacionalinę teisę. E, turėtų būti aiškiai vardimas ir poveikio vertinime. Na, aš manau, kad kai galvojame apie teismų ir policijos bendradarbiavimą ir čia turiu, pažiūrėjau, konkrečiai galvoje tyrimo orderį, Europos tyrimo orderį, tai labai svarbu pasižiūrėti, koks būtų poveikis, pažiūrėjau, pagrindiniams teisėms, arba čia prisiminkime Europos arešto orderį. Aš manau, kad čia tikrai reikėtų visus šios dalykus labiau išryškinti ir paraginti mąstyti nuosekliai, daryti išvadas, taigi turėtume paraginti komisiją ne vien tik tais apie visą tai galvoti, bet ir daryti išvadas ir imtis veiksmų. Štai tokia, tokias mano mintis, kuriamis norėjau pasidalinti. Dabar dar sėki žodis Angelikai Nibler, prašau. Dėkuoju, gerbiami kolegos, už tikrai įdomias mintis. Ir tikrai, jeigu teiksite konkrečių pakeitimų, tai man labai bus malonu, nes tai tikrai tik praturtintų pranešimą savo e, iniciatyvą. Pone Mekas, dėkoju už puikų pavyzdį dėl finansinių sandorio apmokestinimo, mokesčio. Na, šį pranešimą e, rengėme todėl, kad tikimės, kad šiaip komisija turi atlikti poveikio vertinimą, jo nepadarė, todėl tikimės, kad šio pranešimo dėka padarysime komisijai spaudimą. Nu, kai kalbame apie tai, kaip palengvinti gyvenimą smulkiams ir vidinėms įmonėms, tai sutinku su jumis dėl to, kad ta tvarka one in, one out tai yra galbūt labai statiška ir ją sunku taikyti, tačiau iš smulkių įmonių nuolatos grįžta štai ką, kai suformuluojamos naujos direktyvos, reglamentai, teisės aktai, ES tai tuomet numanoma prie, numatoma prievalė teikti ataskaitą, nurodami galiotiniai ir tiesą sakant, biurokratinė našta tik didėjo, o pridinės vertės kaip ir nėra labai, nelabai matosi. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip mažinti biurokratinę naštą, o kai dėl jūsų įvardintų ir pono Atbrechto minėtų kriterijų, tai sutinku. Taip, aštuntoje pastraipoje pasakyti štai, kas pagal mūsų institucinį bendradarbiavimą konkrečiai ekonominiai, socialiniai ir ekologiniai aspektai turėtų būti vertinti atliekant poveikio vertinimą. Taip pat e, nuorodos susijusi 2008 metų Small Business Act, maž, smulkaus verslo aktu. Taip pat e, poveikį vertinimas ir pagrindiniams teisėms. Aš sutinku, kad atitinkamos nuorodas būtų tinkamos, pagalvokime, kaip ir kur jas padaryti. Jis paklausė, tai kaip atrodytų konkrečiai tas ta organizacija, tarnyba. Aš manau, kad visi privalome apie tai pagalvoti. Mintis pati iškelta Na, parlamente man, matome, kad turime nemažai mechanizmų, turime uh, viešumo departamentą, kuris atlieka poveikio vertinimą, ten dirba puikus darbuotojai, labai energingi, uh, jie be kita ko atsakingi ir už viešuosius pirkimus. Ir, pirkumus. ir aš manau, kad politiniam požiūriu galime sustarti dėl konkrečios procedūros, uh, kurią, galėtume, kurią galėtų ir jos vykdymą prižiūrėti. Uh, kažkokia išorinė organizacija ar organas. Na, pamastykime dėl to, kaip tai vertėtų padaryti, tačiau džiugu, kad ši mintis. Um, e, pasiūlyta, sutinku, kad e, pasiūlymų keitimo laikas turėtų būti prailgintas nuo 8 iki 12 savaičių. Dėku, lauksiu ponios Makasi pakeitimo, o šiaip džiaugiuosi būsimų darbo, ponė pirmininkė, nežinau, ar dabar verta nurodyti galutinės datas, gal per nelik anksti dar. Pirmininkas, mes e, šito šiandien nedarysime, o tai padarysime per kitą posėdį, kai jau bus vertimai į visas kalbas kolega pakabin. Chairman, thank you. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą Andželikai. Noriu jį užduoti, nes galbūt ne viską supratau. Kalbant apie tai, kas yra siūloma, kas galėtų paskatinti tai, nuo kokio momento reikėtų pradėti vykdyti poveikio vertinimą. Vašingtone mes, mums labai detaliai išaiškino, kaip turėtų tai vykti. Kai yra pasiūlymas, kuris šimto milijonų dolerio vertės yra, tuomet iš karto yra daromas poveikio vertinimas. O čia. Tačiau, kai kalbam apie neekonominius klausimus, tuomet vertės yra susijęto su gyvybės praradimu ir tai yra vėl apskaičiuojama, išverčiama į piniginę vertę ir jeigu suma viršė 100, 100 milijonų vertę, tuomet yra atliekamas poveikio vertinimo. Taigi man kila klausimas, koksgi mūsų sistemoje Europoje, mes turėtume europinį požiūrį čia įsivesti, kokie čia būtų kriterijai, kurie automatiškai uh, tarsi sukeltų tą poreikį, kad reikia atlikti poreikio vertinimą. Dėkuoju už klausimą. Iš tiesų esminis klausimas yra, kada daromas poveikio vertinimas. Mano pasiūlymas yra labai platus. Aš čia ne, nesiorientuoju kažkokias finansinės vei, vertes, e, nesvarbu ar tai būtų šimtas tūkstančių ar, ar milijono E, eurų poveikis, man e, tik tai tada būtų tikslinga daryti poveikio vertinimą. Manau, kad tikslinga būtų daryti poveikio vertinimą dėl visų komisijos siūlomų teisės aktų. Iš tiesų suprantu, kad šis pasiūlymas yra labai platus. E, tačiau, gerbiami kolegos, aš esu tikrai atvira visiems pasiūlymams ir mes turim pasvarstyti, kada reikia to poveikio vertinimo, galbūt reikia atsižvelgti į tai, kas įmanoma praktikoje, kas neįmanoma. Tačiau kita vertus, e, kartais įmonė, poveikis įmonėms nėra toksai stambus finansinė prasme, bet jis yra. Todėl manau, kad geriau iš pat pradžių suformuluoti plačiau, apibriežti plačiau, o paskui diskusijose susiaurinti tą požiūrį. Taigi turime dėl to pasitarti. Norėčiau priminti, kad dėl Roma 1 ir Roma 2 reglamentų mes turėjome labai daug problemų, kad nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Taigi manau, kad reikalauti poveikio vertinimo visuomet e, yra labai svarbu. Think... Labai trumpai, manau, kad ponas Karim iškėlė klausimą Ir mes čia turime labai aiškiai išsiaiškinti, kaip tai palies valstybės nariais. Maniau, kad ponai Liber kalba apie tai. Taryba, tarkim, baigė savo posėdžius antrą nakties, kai siekia kompromiso. O čia mes šimtais pakeitimų pateikėme, primant kažkokį teisės aktą, tačiau mes neprisėmame jokios teisėkuros atsakomybės. Uh, mes turėtėm patirti ir išsiaiškinti, kokios galėtų būti pasiekmes nevyriausybinėms organizacijoms, verslo įmonėms, e, tiekdami tokius pakeitimus. Ačiū. E, Ponas Albrecht, aš norėčiau tik tai patvirtinti, kad iš tiesų tas platus požiūris tikslingas ir dėl to, kad, man atrodo, stebint situaciją Vašingtone, mus, mums padarė įspūdį tai, kad bandoma, atliekant poveikio vertinimus, Amerikoje yra bandoma viską išreikšti skaičiais ir pasakyti, kad pagrindinė teisė arba gyvybė verta tiek ir tiek tai man atrodo, tai nėra teisingas požiūris ir nėra teisingas požiūris į poveikio vertinimą. Manau, kad tas platesnis požiūris e, galėtų e, padėti mums e, siekti pažangos. Tai nereikš, kad mes gausime e, krūvas paraiškų poveikio vertinimui. E, Angelika nebenori pasakyti gerai, tai tuomet baigiame šį darbo tvarkės punktą. E, pakeitimų pateikimo terminą nustatysime kito posėdžio metu, kai gausime vertimus į visas kalbas, kadangi jau dabar yra po 16 valandos, mes dabar balsuosime, o tik vėliau nagrinėsime e, kolegos Sajar Dabar balsuosime dėl kolegos Sayer pranešimo, o tik vėliau nagrinėsime kitus darbo tvarkės punktus. Taigi iš pradžių ponas Sayer. Ačiū, norėčiau priminti kolegom, kad šiandien yra pirmą gruodžio ir, ir tai yra pirmos metinės Lisabonos starties įsigaliojimo ir ką mes darom čia su šiuo pranešimu, tiesiog imamės kasdienio savo Mm, darbo. Kalbėsiu trumpai, nors paskutinį kartą, kai susitikome, labai ilgai posėčiavome iki vėlumos. Dabar galiu Jums pranešti apie naujausius pasikeitimus, naujausius įvykius labai trumpai, nes mes laikomės minties visus informuoti. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pirmininkė Leinė, Frau Lichtenberg, kiti kolegos, kurie dalyvavo dėrybose ir taip pat padėkoti visiems, kurie palengvino mūsų darbą, nes šis darbas iš tiesų labai sudėtingas. Taip pat noriu padėkoti Belgijos pirmininkaujančiai valsy, valstybei, kuri labai pasišventusiai padėjo mums šioje srityje. Ir kad beveik neįmanoma situacija buvo galima sulaukti kompromiso iš tarybos ir taip pat reikiamo lankstumo, kurio mums labai reikėjo. Taigi mūsų e, pirmenybė Teisinių reikalų komiteto pagrysti šį reglamentą sutartimi ir to laikytis. Tačiau aš neužsimerkiu ir prieš kitus du labai svarbius klausimus ir manau, kad yra pažangus pasikeitimai šioje sitrėje. Tai yra bendras konstitucinis paveikslas, yra susijęs su parlamento įgaliojimais ir parlamento situacija padėtimi vis, visoje šioje situacijoje. Antras dalykas taip pat svarbus, kadangi daugelis komitetų, kurie priima sprendimus, e, turėjo specialias pozicijas Aš nuolatos bendradarbiavau su kolegomis šiais klausimais ir iš tiesų gavau daug paramos, daug pastabų dėl šio rengiamo teksto, nors darybos nebuvo lengvos. Pirmas yra suderinimas. Tai yra parlamento įgaliojimai, Europos parlamento įgaliojimai Ir šia prasme mes turime parengę ne tik šį reglamentą, bet labai aišku komisijos pareiškimą. Taigi aš siūlau kolegams susidomėti ir susipažinti su šia dalimi teksto, kol kas tai yra tik tai projektas. Ir komisija E, prisiema įsipareigojimus suteikti tam tikrus įgaliojimus Europos parlamentui. Aš nesileisiu didelės. Antras dalykas tai yra tikrinimo teisė. Jeigu tai būtų supaprastintų būdų gyvendinta, tai parlamentas neturėtų didelės žodžio teisės. Tačiau tai, ką mes dėrybose pasiekėme, tai kad taryba ir komisija pripažino ir tai yra išdėstyta ir rašytiniuose įsipareigojimuose, galėsite su tuo susipažinti kad komitologijos, ankstesnė komitologijos e, procedūra bus beveik galima jas naudotis. Tai yra tam tikri labai konkretus įgaliojimai yra suteikiami Europos parlamentu. Taip pat, jeigu kiltų problemų kasdienėme darbe šio reglamento taikymo, Tuomet galima prie jos sugrįžti ir pakoreguoti, įvesti geresnės taisyklės. Ketvirtas dalykas tai yra konkretus prašymas kelių komitetų šio parlamento. Mes kovojame finansinių programų poveikiui biudžetui srityje. Deve Inta užsienio reikalų komitetuose mes kovojame labai rimtai kovojame su tarybai šioje srityje ir mano tikslas buvo neblokuoti šios, šio reglamento ir taip pat nepakenkti dėrybose su taryba, kad jos pasiektų sėkmės. Ir paskutinis likęs e, taškas dėrybų yra toks, kad dabartinėme tekste nėra nuorodos į į finansinės priemonės, kurios liečia konkrečias šalis. Taigi čia irgi mums padėjo lankstumas, kurį pademonstravo Belgijos pirmininkauti valstybė. Toliau prekybos politika. Tai buvo vienas iš didžiausių kliučių, nes galėjom priimti šį reglamentą jau pirmininkaujant Ispanijai. Belgijos pirmkaujantį valstybę sugebėjo šį bloką šią kliūtį panaikinti, pateikdama kompromisus, pateikdama pakeitimus. Vienas iš kompromisų 18 mėnesių prieinamasis laikotarpis. Tačiau įsivaizduokime, jeigu perėsime prie antro svarstymo ir tas pats laikotarpis būtų paliktas, tai būtų tikrai netikės sprendimas, o dabar šis kompromisas mums e, suteikia galimybių pasiekti mūsų konkrečius tikslus. Mes turime remtis sutirti, sutartimi ir dabar mes galime garantuoti tai ir galiu padėkoti kolegoms už kompromisą, už šio sustarimo pasiekimą. Ir tai, ką jūs dabar prieš save turite, yra kelias į kompromisą. Tas kelias buvo parengtas šiam kompromisui pasiekti. Ir tuo pačiu metu norėčiau paprašyti kolegų. Tai yra horizontalus klausimas. čia jokio, jokios partiniai, jokie prioritetai neturėtų įsijungti. Taigi aš prašau jūsų, kiek galima greičiau susipažinti su parlamento patvirtintų reglamentų ir galbūt galėsime projektų reglamentų ir galbūt galėsime jį pabaigti iki metų pabaigos Ir paskutiniai mano žodžiai yra skirti Marija Vozė, jos nėra. Jau konvencijoje yra minimas šios problemos sprendimas. Ir aš norėčiau padėkoti kolegiai, nes iš pat pradžių nuo šios idėjos gimimo tai buvo svarbu, dabar mes jau beveik esame prie pabaigos parengimo šio dokumento. Taigi, siūlau Jums pritarti šiam pasiektam, nelengvai pasiektam kompromisui. Ačiū. Dėkoju. Praėjusi kartą Strasbūrė buvo išsakyti susirūpinimai tam tikrų komitetų Tačiau nepaisant to, reikia įvertinti pastangas darytas dėl šio sudėtingo dokumento, todėl aš pabandysiu e, pap paprašyti savo frakcijos balsuoti už ir tai dar nebus galutinis sprendimas ir plenarinėje sesijoje, gal, tai nebus sprendimas plenariniai sesijai, mes kitą savaitę turėtume e, pasi, išnaudoti tam, kad e, padiskutuotume apie tą išreikštą e, susirūpinimą. Toliau kolegė Lichtenbergen, paskui aš kažką pasakysiu. Dėkoju. Patirtis su tokiais teisės aktais, kurie e, susiję su mūsų Europos parlamento teisėmis e, įrodo, kad dažnai kiti kolegos yra labai nesuinteresuoti dalyvauti šiame darbe, kol vyksta įvairios dėrybos, bet tada, kai pateikiamas dėrybų rezultatas, tada staiga visi susidomi. Kai kurios e, komitetus galiu čia galiu jų neminėti, taikyti jiems išimti, bet vis tik dauguma komitetų reaguoja tik paskutinę minutę ir e, e, pri, reaguoja tik į dalis teksto. Tai yra pirmasis sunkumas. Toliau kitas dalykas. Šis visas procesas turėtų būti toks geras, kaip pirmieji bylų pavyzdžiai, kuriuos mes čia nagrinėjame. Jeigu mes numatome atitinkamas teises, o parlamentas tomis teisėmis nepasinaudoja, tai tuomet mes tikrai turėsime problemų. E, Austrija yra sakoma teisė ir reali teisė. Tai yra teisė, teisės, kurias tu turi ir teisės, kuriamis tu naudojasi. Iš tiesų tai yra didžiulis skirtumas ir tai tas skirtumas yra daugelio šalių konstitucijoje. Aš pati dalyvavau konvente ir buvo tikrai labai aktyviai diskutuojamas šis klausimas, dėl man buvo labai svarbu, kad šis klausimas, ši tema būtų išnagrinėta iki smulkiausių smulkmenų. Dabar su taryba mes tarsi kovojame dėl šio klausimo, vyksta tikri mūšiai, yra bandoma ieškoti galimybių. E, kaip būtų galima sumažinti tas naujasias parlamento teises, kad jos nebūtų tokios, kokios numatytos Lisabono sutartyje. Tai reiškia, kad mums viso e, šio klausimo įvertinimas ir viso šio procedūros įvertinimas yra labai svarbus dalykas ir mums buvo svarbu siekti pažangos, o ne regreso. Sprendžiant šį klausimą, aš netgi pateikiau keletą pavyzdžių, e, remdamasi tais dokumentais, dėl kurių anksčiau sprendimai buvo priimami komitologijos proces, e, procese, procedūroje. Ir dabar e, galėčiau pasakyti, kad nepaisant kai kurių tarybos valstybių narių pasipriešinimo, galima sakyti, kad mums pavyko pasiekti šio to, tačiau atvirai galiu pasakyti, kad 18 mėnesių laikotarpis man taip pat kelia tam tikrą susirūpinimą, bet čia nebuvo galima nieko pakeisti, nebuvo galima pankstinti to termino e, dėl tam tikrų pastraipų, e, kurias paminėjo Agri komitetas, mes rame sąžinę galime pasakyti, kad tam į tą susirūpinimą agrikomiteto mes sureagavome. Aišku, frakcija, mano frakcija taip pat labai intensyviai diskutuos, nes tik dabar parlamento nariai pradeda domėtis šiuo dokumentu ir apie tai kalbama įvairiose komitetuose, tačiau aš esu įsitikinus, kad mes čia tikrai puikiai padirbėjome ir turime puikų darbo rezultatą ir norėčiau padėkoti pranešėjai už jo bendradarbiavimą. Dėkoju, aš e, esu dėkingas už tai, kad buvo pasakyta aiški frakcijos pozicija. E, aš pats gavau dviejų kolegų raštus ir galiu pasakyti, kad siekiant rezultato, e, derantis dėl jo nebuvo tam tikrų susirūpinimų. Beje, mums pavyko e, panaikinti agri komiteto susirūpinimą dėl tam tikrų finansinių priemonių. Tačiau kai kada komisijo, komisija peržengia tarp institucinius susitarimus ir kai kada tie būkštavimai nėra teisėti, nes šis reglamentas nereglamentuos, kas yra deleguotas aktas. Jis reglamentuos tik tai deleguoto akto procedūrą. O teisėkuros sprendimą, ar atitinkamas teisės aktas yra deleguotas aktas ar ne, bus priimamas kiekvienu konkrečiu atveju. Todėl frakcijose reikia paaiškinti šitą dalyką, kad e, panaikintume tą susirūpinimą, tuos būkštavimus ir, ir be to taip pat yra klausimų, kurie yra politiniai klausimai, tai yra pavyzdžiui užsienio priekybos klausimas. Ir aš manau, kad ponė Lichtenbergė teisi, dabartinė situacija yra geresnė negu buvo anksčiau. Mes turime e, ne viską vertinti iš politinės iš politinio požiūrio taško, yra ir teisinis požiūrio taškas ir kalbant apie agri komiteto e, problemas, jų išvengti pavyko dėl aiškios komisijos e, pozicijos. Toliau ponas Mastarka. Děkuji, pane předsedo, řekl jste, že se vyjádřil všechny politické. Ačiū pirmininkė, sakėt, kad visos politinės frakcijos išsakė savo nuomonę, manau, aš būsiu paskutinis. Aš taip pat dalyvavau konvente Ir tuo metu aš nepritariau Lisabono sutartį kartu su savo politinė frakcija, tačiau norėčiau padėkoti pranešėjai už jo nuveiktą darbą per tokį trumpą laiką. Ir aš manau, kad mes visi, mes prisimėm atsakomybę ir turime atverti duris ir eiti į priekį, nėra kelio atgal. Taigi aš raginu visus pritarti šiam pranešimui. Na, manau, kad galime balsuoti. Ponas Aris atrodo nenori pasisakyti. Galime balsuoti bloko dėl viso kompromito, e, viso kompromiso paketo, o po to du galtiniai balsavimai susarkė, kad kompromiso paketas bus e, priimtas. Kas už kompromisinį paketą? Kas, kas, kas buvo kažkas prieš susilaikysi, niekas, vienas susilaikęs, kągi kompromisų paketas patvirtintas. Kągi, pereikime prie galtinio balsavimo dėl komisijos e, pasiūlymo, kaip patvirtinta, kas už, kas prieš, kas susilaikė, vėl vienas susilaikęs, e, vienbalsiai patvirtinta. Nu, dabar pasiūlymas dėl teisėkuros rezoliucijos, kas už, kas prieš, Susilaikiusiai, vėl vienas laikęs, e, vienbalsiai primtas, sveikinu kolegą Sairį. Okay, kollegen... Kągi, kolegė Bellinguer dar nori pasakyti. Dėkoju. Na, atsiprašau, kad dar sėki paprašiau žodžio po balsavimo, tiesiog noriu kai ką paaiškinti. Uh, norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegė Evelin. Tai yra, kad diskusijos dėl šio klausimo mūsų komitete e, vyko labai sklandžiai, visi plačiai sutarėme. Tai rodo ir balsavimo rezultatas, beveik šimtų balsų palaikėme dokumentas, tačiau žinome, kad už mūsų komiteto turi būti situacija kitokia išklausime kitų svarbių komiteto atstovų, kurie buvo atvykę ir jie viską vertino visai kitaip ir yra labai susirūpinę. Ypač, kai kalba eina apie Lisabonos procedūroje numatytas parlamento teisės ir galiojimus. Na, e, manau, kad mūsų frakcijoje apie tai turbūt diskutuojama kitą savaitę. Mes kaip demokratai tai turime daryti. Evelin sakė, kad mes neturėtume šiandieną savo sprendimų užbėgti už akių e, kitų svarbių organų sprendimams. Na Ir aišku, šiame kontekste labai e, svarbi ir frakcijos nuomonė, kuri įtakos tą poziciją, kurią prisimsime plenarinio posėdžio metu. Žinau, kad tai, ką sakau, tarsi prieštaringa, bet kadangi parlamente yra ir kitų komitetų, kurie yra prieš e, šį dalyką, kurie, kurie atstovai taip pat pasisakė ir mūsų komitete, tai turint visą tai galvoje, būtent siūlyčiau elgtis atsargiau. Tiesiog e, galvojant apie kitas nuomonės. Aš viską palaikiau, Tačiau mūsų dabartinė frakcijos vadovė Evelin davė atitinkamas instrukcijas, kurias ir palaikau. Pone Bagvira, aš viską suprantu, tačiau esu e, įsitikinęs, e, beje, socialdemokratai komitete elgėsi taip, kaip elgėsi, taigi tikiu, kad jūsų argumentai pagristi ir esu įsitikinęs, kad į frakciją jums pavyks patraukti kolegas į savo pusę. Kągi, dabar galime pereiti prie. E, kito darbo atverkės punkto teisė informacija baudžiamosiuose procesuose. Kolega Albrechtas, dėkoju, ponė pirmininkė. Na, e, kaltinamųjų teisės e, baudžiamame procese yra teisų sąrašas vadinamasis e, ir yra pasiūlymų dėl viso tvarkarašių, kuris yra susijęs su Tamperė programa, o po to ir Stokholmo programa dabar jau. Ir ten numatyta štai kas, kad papildomai prie abipusio pripažinimo, o taip pat ir tų priemonių e, skirtų įrodymų mainams, e, taip pat priemonių liečiančių teisinį bendradarbiavimą ir panašiai, kad dabar reikia vykdyti e, kaltinamųjų teisų harmonizavimą, taip pat ir procesinių teisų harmonizavimą. Na ir tas pasiūlymas dėl kaltinamųjų teisų yra trauktas į komisijos darbo tvarkę ar tvarkaraštį. Ten liktol buvo kalbėta apie vertimus raštų ir žodžių baudžiamosiuose procesuose, Aš esu Teisės reikalų komiteto pranešėjas ir man tenka užduotis tik suformuluoti tik nuomonę, kuri po to bus perduota vidaus reikalų komitetui, kuris e, kompetitingas e, iš mūsų frakcijos greto, o pranešė yra panasipė. Ir kiek žinau, kad e, tvarkaraštis gan glaustas, numatyta viską patvirtinti kiek įmanoma greičiau. Taigi, reikėtų ir mūsų teisės reikalų komiteto nuomonę renkti kiek įmanoma sparčiau, tai aišku e, dar reiškia spaudimą man, nes reikia pasižiūrėti, e, galvojant apie posėdžių kalendorių, kada galėsime aptarti tą nuomonę, kada ją remti, kada, kada ją patvirtinti. Taigi galbūt reikėtų pasizonduoti, ponė pirmininkė, kada tai galima būtų padaryti nuo tarp žiemos atostogų ir sausio vidurio. Gal bus nelengva, bet būtų neblogai, nes tokiu būdu mes kaip Teisės reikalų komitetas galėtume atkreipti dėmesį vieną man asmeniškai svarbų aspektą šalia kitų svarbių pasiūlymų. Tai yra, manau, kad tikrai verta būtų panalizuoti ir pasižiūrėti, ar šiame pasiūlyme siūlomos um, um, kaltinamų teisės yra um, pilnos ar, ar, ar ko nors netrūksta. Ir ar nepasigendame mes, kaip Teisės reikalų komitetas, kažkokios tai procesinės teisės. Ir beje, nepamirškime, kad egzistuoja skirtingos e, teisinės sistemos, kurios galbūt leidžia vieną ar kitas problemą spręsti kitais būdais. Taigi tas kaltinamųjų teisų sąrašas jo sudarimas pagal tvarkoraštį užtruks dar keletą metų, nes reikės harmonizuoti pirmiausia materialinės teisės procesus, o tik po to jau į tą kaltinamųjų teisų sąrašą būtų traukti atitinkami aspektai iš suderintos materialinės e, teisės ryties. Taigi reikės numatyti kažkokią tai, kažkokią tai peržiūrą, nors aišku, čia dar viskas nėra galtinai nuspręsta. Ir Aš manau, kad visi šie dalykai yra naudingi ir jeigu mes norime suderinti, harmonizuoti e, procesinės teisės, tai labai svarbu tai daryti lankščiai. Na, pažiūrėkime, kas dabar daroma, pavyzdžiui, arešto orderis, tyrimo orderis, kitas rytis. Taigi, atrodo, visose šitose srise vis didesnis poreikis turėti bendrą pagrindą, tai yra bendras procesinės teisės, nes tai yra susiję ir su abipusių pripažinimu, e, teisinių sistemų bendradarbiavimu ir veikimu, nuoseklumu e, valstybių e, narių teisėje tokiu būdu bendradarbiavimas tarp valstybių narių būtų nuosaiklesnis, pilnesnis. Taigi aš manau, kad mes Teisės reikalų komitete turėtume savo suteikti galimybę viską konkrečiai išsamei išanalizuoti, pasižiūrėti, ar tosime komisijos pasiūlyme apimtos visos procesinės kaltinamųjų teisės Aš manau, kad egzistuoja gerų e, pasiūlymų, kai kurios rie dalykai jau patobulinti prieš visą teisės aktų leidimo procedūrą, pažiūrėjau, teisė nepasisakyti, neduot parodymų tylėti, tai yra svarbi teisė. Taigi galbūt paprašykime vidaus reikalų komiteto mums suteikti daugiau laiko iki sausio pabaigos. Ir e, Tokiu būdu galėtume elgtis lankščiau. Aišku, džiaugiuosi pastabomis, e, mintimis, kokį indėlį mes kaip Teisės reikalų komitetas galėtume čia nešti. Gerai, tam, kad atsakytume į techninius klausimus, man sekretoriatas pasakė, kad šios savaitės pabaigoje arba kitos savaitės pradžioje reikia pranešimo projekto. E, tuomet galėtume dar e, 16 dienos posėdėje labai e, taip pe, prabėgomis išnagrinėti šį pranešimą, nustatyti pakeitimų pateikimo terminą ir aš žinau, kad galimybė keisti tvarkaraštį yra tikrai ribota, taigi stenkime viską daryti pagal šį tvarkaraštį. Kolegė Mekasiai. Ačiū. Manau, kad ši nauja procedūra ir teisė informacija labai laiku patenka į mūsų akiratį. Komisija pradėjo visą šį procesą. Ir, pažiūrėjau, Vokietijos turistas yra areštuojamas Italijoje, jis nekalba itališkai ir dėl to jis nesupranta, kodėl jis yra sulaikytas, kodėl laikomas už grotų, kokie yra kaltinimai pateikti. Ir komisijos, policijos atstovos jam turi įteikti raštą jo kalbą, kurisai e, suprastų, kokios yra jo teisės, kokie jam pateikti kaltinimai ir kad jam yra garantuojamas taip pat ir vertėjo vertėjo paslaugos. Tai skamba kaip kokia televizijos pol policijos drama. Tačiau aš pati susidūriau su tokiu atveju. Ispanijoje buvo sulaikyta Vengrijos pilietė, jai nebuvo leista priimti e, lankytojų, tik vienas e, telefono skambutis buvo leidžiamas per penkias dienas, tik tai Ispanijos mastutas skambutis buvo leidžiamas. jinai buvo areštuota kavinėje, tiesiog kažkokioje pakelės kavinėje. Ir jinai buvo išsiūsdinta, sugražinta į Vengriją. E, jinai negavo jokio, jokių paslaug, vertimo paslaugų, jokių teisų, jokių dokumentų savo suprantama kalba. Ir kai ją perdavė į Vengriją, tai vengrų teisėjai saugos organai atmetė bet kokius klausimus, nes tam nebuvo e, pagrindo, tačiau tokie pilietė tikrai patyrė didžiulę dvasinę traumą ir turėtume viską daryti, kad to neatsitiktų ateityje. Taigi aš sveikinu e, tuo, tą naują dokumentą, kad yra teisė informacija ir manau, kad daugelis mūsų rinkėjų gali susidurti su tokia situacija. Yra daugybė pavyzdžių ir čia tik tai aisbergo lietkalnio viršūnėlė. Kuo greičiau mes imsimės šio darbo, Ir kuo greičiau galėsime pasakyti savo piliečiams, kad mes giname jų pagrindinės teisės šioje srityje, tuo greičiau mes tapsime patikimi ir kelsime pasitikėjimą kaip į teisėjų kūros procese dalyvaujanti institucija. Taigi mes turime paaiškinti žmonėms, kad skubos tvarka turime svarstyti šį klausimą, kad jis yra labai svarbus ir mūsų piliečiai kenčia dėl to, kad jie neturi teisų šioje srityje. Taip pat aš pritariu pranešėjų, kad mes turime kuo greičiau išspręsti šią problemą su piliečių laisvių komitetu ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų naudotis tomis teisėmis. Nes dažnai mes neturime reikiamų teisės aktų ir arba jos turime, tačiau valstybės narės netinkamai vykdo tos teisės aktus. Turime užtikrinti, kad ir valstybės narės laikytųsi teisės aktų, kad mūsų piliečiai turėtų realias faktinės teisės, o ne, o ne tik tas, kurios rašytos popieriui. Ačiū. Eh, Atsiprašau, ponė pirmininkė ir ponė Makartinė. Aš norėčiau pasakyti štai ko. Kai yra pateikimas pavyzdys iš Ispanijos, tai tiesą sakant, galėjo būti taip, kad tokių nesusipramo atsirado dėl policijos darbo, dėl administracijos darbo netikslumo. Tačiau tai tikrai ne jis dėl Ispanijos teisės kalties taip atsitiko. Na, no, o šio požiūriu tikrai užtikrinamos piliečių teisės Ispanijoje. Danke, das aber überall so. Das Dėkoju, bet iš tiesų situacija yra visur tokia pati, tai ne tik Ispanijos problema. Gerai, toliau ponas Mauro iš Teisingumo generalinio direktorato. Yes, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems e, parlamento nariams už pasisakymus. Jūs labai aiškiai pademonstravote tikslą, sieki e, tos priemonės ir komisijos pasiūlymą, tai yra informuoti e, apie baudžiamąjį procesą. Pirmiausia, leiskite pasinaudoti galimybę ir išsakyti padėką už gerą bendradarbiavimą dėl pirmos priemonės A priemonės, kuri yra tarsi modelis, pavyzdys ateities daryboms. Po kelių mėnesių mes priimsime pirmąją direktyvą, ne tik procedūrų, teisinio proceso procese, tačiau baudžiamosios teisės procese. Manau, kad tai yra labai reikšminga sėkmė ir daug e, garbės dėl šios sėkmės tenka Europos parlamentui. Toliau dėl B priemonės. Kaip jūs sakėte, šis pasiūlymas yra apie teisę į informaciją. Čia yra kalbama apie tam tikrą rinkinį teisių į informaciją. Kai kalbam apie informaciją baudžiamam procese, mūsų požiūrį mes kalbam apie mažiausiai tris teisų rinkinius. Pirmiausia yra teisė informacija apie asmens teisę. Asmens, kuris yra įtariamas arba kaltinamas arba kuris įvykdė nusikaltimą, gauti visą informaciją, kokios yra jo teisės. Tai turi būti padaryta, atlikta pagal ketvirtą straipsnį mūsų pasiūlymo. Tai turi būti atlikta raštu, kai asmuo yra sulaikomas. Taigi sulaikytas asmuo bet kokiu atveju yra labiau pažeidžiamoje pozicijoje negu kaltintojas. Ir šiuo atveju mūsų pasiūlymas yra užtikrinti, kad asmuo raštu gautų informaciją apie savo teisės. Toliau yra katalogas teisų trečioje straipsnė. Ten yra kalbama, kad reikia sisteminio požiūrio ir užtikrinti, kad teisų katalogas būtų kiek galima išsamesnis, baigtinis. Taigi mes norime pasveikinti šitą siekį ir mūsų tikslas sutampa su jūsų tikslu. Tai yra parengti kuo išsamesnį teisų katalogą. Antras e, rinkinys teisės informacija yra susijusi su kaltinimu, nes sulaikytas su, su asmuo ir čia kalbu apie pirmąjį pasisakymą, pasisakymą ponios Makafi, turi teisę būti skubiai ir detaliai išsamei informuotas apie pobūdį ir priežastį jo kaltinimo. Ir šeštas straipsnis Europos žmogus teisų konvencijos apie tai kalba. Nepamirškime, kad čia nepraidam nuo nulio šioje srityje. Mes remiamės Europos žmogaus teisų konvenciją šeštų straipsnių, kuris yra privalomas visoms ES valstybėms narėms. Tačiau dėja nepakanka šios konvencijos ir mums reikia parengti specialius teisės aktus. Taigi antras rinkinys teisų informacija yra gauti uh, asmenį informaciją apie jo kaltinimą, kodėl jisai buvo sulaikytas ir kodėl jis yra sulaikytas ir kodėl vykdomas tyrimas dėl jo e, numanomo nusikaltimo. Trečias rinkinys informacija yra teisė turėti prieigą į savo bylą. Tai yra septintas straipsnis. Baigus tyrimo etapą, asmuo, bet kuris asmuo, kuris turės stoti prieš teismą, turi turėti prieigą prie savo bylos. Taigi visa informacija, visi dokumentai, kurių pagrindų bus vykdomas teismo procesas, ir būtina užtikrinti, kad asmuo galėtų su jais susipažinti ir pasirūpinti, veiksmingai pasirūpinti savo gynybą. Taigi visi elementai, visi dokumentai, kurie yra byloje, E, turi, turi būti jam prieinami, kad jis galėtų užsitikrinti tinkamą gynybą. Kalbant Europos arešto atvejį, komisija turėjo galvoje, teikdama pasiūlymą šioje srityje, ir manau, kad reikia atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad šis pasiūlymas, kaip ir A priemonė, čia turi, tas pas turėtų būti taikoma ir Europos arešto procedūrai. Mes norime apimti tuos atvejus, kurie nėra traktuojami kaip baudžiamieji atvejai vykdančioje valstybėje ir Europos konvencijos šeštame straipsnėje. Tas straipsnis nėra taikomas Europos arešto ordero vykdymui. Taigi čia buvo tam tikras vakumas ir mums reikia užtikrinti, kad Europos arešto ordeto, orderio vykdymas būtų pagrystas tokiais pačiais procedūriniais saugikliais, kurie yra taikomi baudžiamajam procesui, baudžiamosioms viloms. Taigi noriu padėkoti ponė Makafė už tai, kad atkreipė dėmesį, narių dėmesį į šią situaciją. Esu įsitikinęs, kad mums būtina čia įtraukti ir Europos arešto orderį. Mes turime stengtis bet kokią kainą išvengti e, teisminių klaidų, kad Europos valstybės narės užtikrintų teisingumą. kad tos klaidos pasitaikytų kuo rečiau tik kažkokiais išimtiniais atvejais. Šių priemonių įgyvendinimo kaina. Taip, įgyvendinimas yra labai svarbus šioje srityje ir ateitie ta, svar, ta svarba tik tai auks. Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybės, kad būtų vis mažiau tokių atvejų, kurie, mažiau tokių bylų, kurios nėra išspręstos ir kur, kurios galiausiai atsiduria Strasbūro žmogaus teisų teisme. Taigi mes to ir sieksime. Dėkoju ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju. Manau, kad ponas Albrechtas kiek įmanoma greičiau e, pateiks savo pranešimą. Pane Makafi, trumpai. Norėjau labai aiškiai pasakyti savo kolegai. Mes kalbam ne apie vienos valstybės narėjas atvejį. Pavyzdžiui, Britanijos e, policija sakė, kad jie, jie, jiems buvo paprašyta mm, sulaikyti asmenį pritaikant Romos arešto orderį, kai Lenkijos pilietis buvo uh, e, Džiojo Britanijoje ir jis padarė kažkokį nedidelį prasižengimą. Taigi Mes turime užtikrinti, kad mūsų piliečiai turėtų teisę gynybą ir galėtų naudotis teisėmis, kurios jiems užtikrintos. Ačiū. Uh, Baigdamas, norėčiau kai ką pakomentuoti ir pasakyti, iš tiesų yra labai svarbu, kad mes, Europos parlamentas, aiškiai e, pasakytume, kad negalima toleruoti tokios situacijos, kad reikia. E, netgi strūs, e, skusti Strasbūro teismui, kad įrodytum, kad yra e, tam tikrų trūkumų, kaip įgyvendinama žmogaus teisų konvencija. Manau, kad yra labai svarbu pagal Lisabono sutartį, kad e, žmogaus teisų konvencija turi būti įtraukiama į ES teisę ir manau, kad mes turime rūpintis, kad būtų gerbiamos piliečių teisės, kad jie, jomis būtų naudojamasi ir aš per artimiausias kelias dienas pabandysiu parengti mūsų komiteto nuomonę. E, tikiuosi, kad ji bus trumpa, o gruodžio 16 dieną galbūt dar nebus vertimų į visas kalbas, bet bus pateiktos bent kelios kalbinės versijos, kad galėtume aptarti komiteto nuomonę. Dėkoju ir džiaugiuosi tolimesniu bendradarbiavimu. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar teoriškai turėtų būti 15 darbo tvarkės punktas, tačiau mes jį nukeliame su ponios Lichtenberger e, sutikimu į vėlesnį mūsų posėdį, nes dabar norėčiau pasveikinti Europos komisijos teisingumo departamento generalinę direktorę ponę Fransuas Lebai. Mums didžiulė garbė, kad jūs lankotės šiandien mūsų posėdėje ir pasiūlyčiau, ponė Lebai, kad jūs iš pradžių pasakytumėte įžanginę kalbą, paskui atsakytumėte į kolegų klausimus. Ačiū. Well, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad mane pakvietėte į posėdį. Man malonu čia dalyvauti kaip pirmoji Teisingumo generalinio direktorato atstovė, direktorė. Diskusijos rodo, kad iš tiesų yra būtinybė daugiau dirbti teisingumo klausimais ir būtent to ir siekė komisija, kuomet priemė sprendimą atskirti portfelius vidaus reikalų ir teisingumo generalinių direktoratų. Man labai malonu dalyvauti šiandien čia, nes šiais metais ir ateinančiais metais mes turėsime organizuoti ir surenkti dar didesnį, glaudesnį bendarbiavimą tarp šio komiteto ir komisijos, nes 2011 metais, kalbant apie teisingumą, bus turbūt labiausiai apkrauti darbų metai, turint galvoje e, darbo tvarkę ir taip pat komisija turės pateikti naują pasiūlymą. Taigi manau, kad mes daug dirbsime spręsdami šios klausimus. Leiskite man šiek tiek pakalbėti apie pasiūlymus, kurie jau pateikti svarstyti ir trumpai pateikti tam tikrą informaciją, kas numatyta darbo tvarkėje ateinančiais mėnesiais. Tai, kas pateikta svarstyti, norėčiau paminėti du pasiūlymus. Vienas tai yra teisės aktai taikytini e, skiryboms, tai ką mes vadinam Roma 3. Ir penktadienį taryboje tikiuosi mes pasieksime susitarimo dėl pirmo sustiprinto bendradarbiavimo tarp valstybių narių. 14 valstybių narių dalyvauja ir priema susitarimą dėl tolesnio bedarbiavimo skirybų srityje. Manau, kad tai bus patvirtinta penktadienį ir tai bus labai pozityvus, reikšmingas ženklas valstybių narių geros valios tarpusai bendradarbiauti. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti, tai dėl paveldėjimo ir testamentų. Mes patikėme pasiūlymą suderinti taisyklės dėl jurisdikcijos, dėl taikytinos teisės, dėl įprastinės gyvenamosios vietos naudojimo kaip vienintelio siejančio faktoriaus. Ir šią prasme mes norėtumėm sulaukti Europos parlamento paramos. Tai yra, mūsų tikslas yra bendras - rasti tokias taisyklės, kurios nustatyti tokias taisyklės, kurios labiausiai pasitarnautų mūsų piliečiams. Taigi šie du pasiūlymai yra labai svarbus ir būtų labai puiku, jeigu galėtume čia pasiekti pažangos. Tačiau turime suplanavę ateinančiais mėnečiais ir daugiau temų ir darbų. Pirma tema, kuri man ateina į galvą, tai yra teismų sprendimų peržiūros reglamentas Brasels, Bruselis vienas peržiūra. Norėčiau padėkoti ypač ponui Jevka už reglamentą, kuris buvo patvirtintas rugsėjo mėnesį e, šią konkrečią temą. Ir komisija turėtų pateikti pasiūlymą, galbūt ne sausio, o dar, dar gruodžio mėnesį, tai yra baigiantis šiems metams. Ir Tai yra tema, e, su kuria mes dirbsime labai aktyviai ateinačiais mėnesiais. Antras įdomus klausimas, kurį norėčiau Jums pateikti, yra komisijos pasiūlymas dėl nusavybės, dėl turto santokos. Santokoje 2011 metais mes galbūt parengsime šį pasiūlymą kad galėtume užtikrinti laisvą teismo sprendimų judėjimą dėl santokinės nuosavybės, santokinio turto ir dėl registruotos partnerystės, registruotoje partnerystėje įgyto turto. Aš tikiuosi, kad bus labai įdomios diskusijos šiais klausimais. Taip pat leiskite man paminėti įsiskolų susigražinimą e, tarp, tarp valstybinių mastų. Čia yra labai svarbu ne tik mūsų piliečiams, bet ir teisės saugos institucijoms ir vidaus rinkos sustiprinimui. Komisija džiaugiasi nuo savos iniciatyvos pranešimu, kurį jūs parengėte šio klausimu ir norėčiau padėkoti ypatingai poniai Makati, pranešėjai, kuri parengė darbo dokumentą šiuo klausimu. Mes pritarėme tiem, tam susirūpinimu, kuris buvo išsakytas rengė šį dokumentą ir mes turime parengti tam tikras apsaugos taisyklės, kurie galėtų apsaugoti mm, mūsų piliečius ir Toliau norėčiau paminėti dar vieną klausimą, kuris yra svarbus, kalbant apie šeimos mm, teisę. Tai liečia vis didesnį skaičių ES piliečių. Ir tai liečia daugiau mažiau apie 12 milijonų žmonių. Ir tas laisvas dokumentų cirkuliavimas yra būtina sąlyga, kad tie žmonės galėtų laisvai judėti e, tarp valstybių narių. Ir pasiūlymuose, kuriuos mes pateiksime vėliau, po viešo konsultavimo šio klausimu, mes stengiamės pateikti pasiūlymus, kurie supaprastintų šių piliečių, ES piliečių gyvenimą, kurie nori gyventi ar dirbti kitoje valstybėje narėje ir mes pateiksime pasiūlymus šiais klausimais 2013 metais. Leiskite paminėti visiškai kito pobūdžio temą, tai yra vartotojų teisų direktyva. Dėl jos buvo daug diskutuojama šiomis dienomis. Ir komisija turėjo didelių siekių, pareng, pateikdama pirminius pasiūlymus. Mes susipažinome su IMKO pranešimo projektu šiuo klausimu ir ten yra pateiktas tikrai įdomus kompromisas. Tačiau leiskite pakalbėti apie tai, kas yra įdomu šio komiteto nariams, tai yra teisėjų mokymas. Vicepirmininkė Reding norėtų pradėti didžiulio masto iniciatyvą teisėjimo mokymo srityje. Stokholmo programoje yra numatyta apmokyti 50 procentų e, teisininkų Europoje. Ir tai yra maždaug 650 tūkstančių žmonių. Tikrai tai yra ambicingas siekis, tačiau mes norime rasti tokių sprendimų, kurie leistų siekti pažangos, kurie pakeistų dabartinę padėtį. Šis pasiūlymas yra įdomus ir mes norėtume pasistengti e, dirbti Erasmus programos rėmose, kalbant apie teisėjus, ir taip pat užtikrinti, kad visi teisininkai, visų teisės profesijų atstovai teisėjai, advokatai ir taip toliau, kad į visus būtų reikiamai atsižvelgta. Mes kalbam apie vairias kryptis ir būtų labai įdomu e, išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu, nes mūsų požiūriu, nes ma, mūsų požiūriu labai sunku apmokyti 600 tūkstančių asmenų tiesiogiai iš Briuselio. Manau, kad reikėtų užtikrinti e, darbą remiantis dabar esamų bendradarbiavimų tarp įvairių institucijų, pasinaudoti įvairiomis mokyklomis, teisinėmis mokyklomis, kurios dirba valstybėse narėse ir tą procesą sustiprinti, suaktyvinti. Norėčiau padėkoti ponui Belingve, taip pat jums pirmininkė, už jūsų dalyvavimą šių klausimų sprendime, tai yra svarbus klausimas ir mes pateiksime pasiūlymą kitų metų eigoje. Dabar leiskite pereiti prie kito klausimo, kuris esu tikra jums labai įdomus kaip teis, teisės komitetų, tai yra Europos sutartų teisė. Tai yra viena iš svarbiausių iniciatyvų, komisija prie jos dirba su didžiuliu pasišventimu. Ir mes siekiame užtikrinti, kad čia bus įvestas supaprastinimo elementas Europos bendrovėms, kurios nori vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. O dabar padėtis yra tokia, kad yra didžiulė fragmentacija, susiskaldimas sutarčių teisėje. Ir kiekviena valstybė narė turi savo režimą, pagal kurį veikia sutarčių teisė. Ir 99 procentai įmonių, kurios yra vidutinės arba mažos Europoje, jos ne visos patenka į tą sutarčių teisę. Taigi turėtumėm pakeisti esamą padėtį, palengvinti gyvenimą ir tai prisidėtų prie bendros plėtros ir vystimosi. Mes skiriame tam daug dėmesio, turime sudarę ekspertų grupę, Tačiau turiu pabrėžti, kad labai svarbu įtraukti į šį procesą versluomenę, mažų ir vidutinių įmokių bendruomenę, taip pat vartotojų bendruomenę, siekiant užtikrinti, kad mūsų požiūris būtų praktinio pobūdžio, pagrystas praktika. Tai nėra lengvas klausimas, tačiau esame įsitikinę, kad jeigu pasieksime sėkmės, ir surasime tinkamą sprendimą, kuris sumažins šį susiskaldimą, šią fragmentaciją. Tai labai padės ir vartotojams, ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmininkė, kaip matote, darbo atvarkė yra labai apkrauta, Ir mes komisija ir aš asmeniškai, mano komanda, mes su malonumu bendradarbiausim ir toliau su jūsų komitetu. Žinau iš praeities, kad tas bendradarbiavimas buvo vaisingas ir žinoma, mes su malonumu net ir sustiprinsime šį bendradarbiavimą. Dėkuoju. Dėkuoju už tokią plačią informaciją ir dabar kolega Belingvėra. Mm, dėkuoju. Dėkuoju ir poniai Labail. Naudodamasi progą, norėčiau sakyti savo nuomonę dėl kai kurių dalykų, juolab, kad buvau paragintas tai padaryti. Na, Nuo šios kadencijos pradžios e, man rūpėjo Europos teisinės kultūros klausimas. Taigi labai malonu, kad e, jūs čia tarsi daugiau dėmesio skiriate Europos e, teisinėmis aspektams, teikiniai praktikai, tam, kad čia pasitarnautų Europos piliečių poreikiams. Visą tai susijęs su Europos teisinė kultūra. Na ir labai svarbu, kad ir profesionalai dirbantis teisės rytyje suvoktų, kokią pridinę vertę jiems suteikia Europą, kaip jį palengvina jų kasdienį gyvenimą, o ne tik tais kažkokiais išskirtiniais atvejais. Šiame komitete mes vienbalsiai patvirtiname rezoliuciją, kurią tikriausiai prisimena Teisingumo departamento generalinė direktorė ta rezoliucija pavadinta veiksmų planas dėl pro, Stokholmo programos ir toje rezoliucijoje taip pat kalbam apie teisinę e, kultūrą bei teisininkų rengimą. Na, nesigilinsiu į e, detalės, Te, teisėjai nėra kažkokie mokinukai, kuriuos reikia siūsti mokyklas. Tiesiog e, norėčiau atkreipti Teisingumo departamento generalinės direktorės dėmesį iš tai, ką. Čia reikia esminių, giluminių pokyčių šioje srityje. Tie apmokymai, tai kas vadinama apmokymais, yra geras dalykas, bet tiesą sakant, tuos mokymus gauna tik labai didelį teisininkų dalis. Labai maža dalis. Ir, o juk tų teisės profesionalų yra daugybė, šimtai tūkstančių. Na, egzistuoja decentralizuotos sistemos. Na ir jeigu mes e, Briuselį primame kažkokį sprendimą, tai jis jų nepasiekia. Ir aš, pavyzdžiui, atkreipsiu vieną organizaciją Italijoje, kuri buvo tarsi atsakinga už rengimą. Mes galėjome valdyboje priimti kažkokius sprendimus, tačiau jie neturėjo poveikio. Ir taigi mūsų atsakas turėtų būti štai koks. Turime praktiniu požiūriu palengvinti kiekvieno teisininko galimybę e, pasinaudoti naujomis bendravimo, moderniamis bendravimo galimybėmis, tam, kad jie galėtų bendrauti su kitais kolegomis, naudojantis naujomis technologijomis. Tai gal tai yra britiškas kažkoks požiūris, bet gal tikrai jis neblogas, pragmatiškas Ir pradėkime nuo paprasčiausių dalykų, nuo pačios. Yra skirtingų patirčių įvairiose valstybės narėse, kai kurios jau padėjo daryti, Niderlandus paminėčiau kaip pavyzdį. Taigi, pamirškime tai, ką darome ir pagalvokime, kokiu reikia prielaidų tam, kad teisininkai, teisėjai patys užpildytų savo įsilavimus spragas kad tarsi inicijuotume kažkokių profesionalų, teisės profesionalų judėjimą. Aš esu profesorius. Erasmus programa yra puikiai ir suteikia jaunimui puikių galimybių, bet jeigu čia tiesiog šį modelį tiesiog uh, primesime teisėjams, tai tiesiog tik labai nedaug teisėjų tikriausiai pasinaudos tokia panašia galimybė kaip Erasmus. Uh, Na, mes e, balsavimo metu palaikėme rezoliuciją ir jie rašytas mintis. Toliau, e, sutartinė teisė. Na, e, mūsų komitetas pasisako už tai, kad turėtų būti pasirinkimo galimybė. 28 kodeksai galbūt. Na, bet galbūt dera kažką harmonizuoti, bet tik tai tam tikrų mestu. Uh, Taigi aš manau, kad reikia laiko pribręsti tam tikriems sprendimams. Bet vėlgi čia reikia labai specifinio požiūrio metodo, reikia subrendusių minčių apie tai, kaip galėtume suartinti valstybių narių sutarčių teisę, kas yra kodekso šerdis. Keletas pavyzdžių. Tarkim, vartotojai. Čia matome daug pažangos, Dajana Volis rengia savo pranešimą ir yra ir kitų jau išurtuliotų, subrendusių minčių. Toliau verslas su verslu, verslas su klientais, vartotojais, tai šie modeliai leistų vartotojui pasirinkti Teisinių požiūrių gal tai ir sudėtingiau, tačiau įmonės e, gali jau pasinaudotis tais modeliais, o per to tai kol kas ne. Renkime šią patirtimį. Aš nenorėčiau čia nieko vilkinti, nenorėčiau primesti savo patirties. Tiesiog manau, kad reikia inicijuoti procesą, kuris kartais įsibėgėjęs skatintų kitas reformas. Taigi, nesisakykime tokios minties, kad e, tiesą sakant reikia derinti sutarčių teisę, nes kitaip susiskaldžius išliks vidaus rinka. Ačiū pirmininkė, ačiū generaliniai direktoriai už labai tikslų pristatymą darbo programos projektų, kuri visiškai atitinka tai, ką mes planuojame savo komitete. Norėčiau sutelkti dėmesį ties dviem klausimais. Pirmas - tai reglamentas Roma 3 dėl taikytinos teisės skyryboms ir tikiuosi, kad penktadienį taryba pasieks galutinį sprendimą. Dėl mano pranešimo komitete mes balsuosime rytoj ir tikiuosi, kad balsavimas bus sėkmingas. Žinoma, yra kelios nedėlės kliūtis, tačiau esu giliai įsitikinęs, kad mes tas kliūtis įveiksime. Norėčiau pateikti klausimą generaliniai direktoriai dėl tolesnių veiksmų, nes diskusijų metu Ir aš labai dėkingas Belgijos penktnašiai valstybei už glaudo bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir mūsų komitetu. Tačiau tai yra tik konsultacinė procedūra. Taigi aš labai dėkingas už tai, kad buvo atsižvelgta į mūsų komentarus, mūsų pasiūlymus, kurie jau buvo pateikti tarybai. Diskusijų metu mes pastebėjome būtinybę žengti tolesnį žingsnį. Nes čia turime ganėtinai ribotus, ribotas pasirinkimo galimybės apie taikytiną teisę. Ir kalbant apie jurisdikciją, turėtumėm iš dalies pakeisti Briuselis 2 bis. Žinome, kad yra planuojamas poveikio vertinimas ir šio reglamento galimas pakeitimas 2013 metais, tačiau diskusijų metu mes paprašėme komisiją paspartinti šį procesą. Ir Tuomet rezultatas, kurį galėtumėm pasiekti šeimos teisėje, būtų labiau matomas, labiau apčiuopiamas ir piliečiai jam mieliau pritartų. Malonu, kad gruodžio mėnesį jau turėsime tiesiekuros pasiūlymą dėl Bruselis vienas. Mes jau peržiūrėm jį, parengta žalioji knyga, parlamentas patvirtino pranešimą šio klausimu ir man labai malonu, kad jau galėsime pradėti dirbti prie su teisiniais pakeitimais. Ačiū. Dėkoju, ponė Cvifka, toliau ponė Volis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Lubiai, už jūsų išsamų pristatymą. Tikrai mes jaučiamės, kad darbo mums netrūks ateinančiais mėnesiais. Norėjau paminėti tris klausimus. Pirmiausia, nemanau, kad kas nors prieštarautų dėl pasiūlymų susijusius teisėjo apmokymų. Tačiau, kalbant apie tai, Manau, kad norėtumėm iš jūsų išgirsti, kaip jūs tikitės, e-teisingumas portalą ir naujasias technologijas panaudoti šiame kontekste. Žinau, kad e-teisingumo portalas yra tarybos pasiūlytas projektas, tačiau aš norėčiau išgirsti komisijos nuomonę, kaip jinai dalyvau šiame procese ateityje ir kaip bus naudojamasi tuo portalu. dėl vartotojų įstatymų teisės ir dėl sutarčių teisės. Šiuo metu esame labai sunkiame etape, kalbant apie vartotojų teisų direktyvą ir sutarčių teisę. Tačiau jaučiame aišku poreikį palengvinti transakcijas, palengvinti sandorius vidaus rinkoje ir mes esame pasirengę kuo greičiau surasti atsakymus visas problemas. Tikėkime, kad rasime tos atsakymus parengę vartotojų teisų direktyvas, taip pat ir sutarčių teisės, teisės aktus. Tačiau jūs nepaminėjote naują postumį, kur kalbama apie prieigą prie teisingumo, apie tarpininkavimą, kai yra vartotojų teisės ginamos ir kai yra nedidelio, nedidelė, nedidelės vertės ieškiniai pateikiami. Taip pat reikėtų apie žalos atlyginimą kalbėti ir apie e, kolektyvinės teisės gynimo priemonės, kurios prisidėtų prie Europos diding, did, konkurencingumo didinimo. Taip pat reikėtų paminėti klausimą, kuris vis dažnai iškyla mano darba, darbe Šis klausimas jau tampa problema, virsta problema daugelį valstybių šalių, valstybių narių. Čia mes kalbame apie šeimos teisę, ypač apie skirybų klausimą. Vis daugiau atsiranda priverstinių santaukų daugelį valstybių narių ir tai turi šalutinių poveikį kuris sukelia kokią nors smurto formą arba netgi baigėsi mirtimi, remiantis garbės įstatymais. Mes turime remtis Lisabono sutartimi ir tokio pobūdžio nusikaltimai turėtų būti vertinami žmogaus teisų srityje, pažydimo srityje priverstinės santokos atsiranda dėl didesnio judumo mūsų visuomenė ir dėja jos e, sukelia tokias siaubingas e, pasiekmes žmonėms, kurie patiria, kurie tampa nusikaltimo aukomis, tiek vyrai, tiek moteris. Ačiū. Dėkoju, ponė Lebai. Well, Ačiū. Dėkoju už visus pateiktus klausimus. Ponui Belingver, dėl europinės teisės kultūros. Aš galiu pritarti daugeliu dalykų, kuriuos jūs išsakėte. Pirmiausia, ta mintis, kad teisininkai neturėtų būti siunčiami atgal į mokyklinius suolus. Ne to mes siekiame E, kaip tik pabrėžiu, mes to nenorime. Mes norime jas siūsti į universitetus. Norime, kad jie užsimtų labai praktiniais dalykais, kurie susijęs su jų konkrečiu darbu ir kad tai nebūtų akademinio pobūdžio mokymai. Manau, kad jūs esate teisus, sakydamas, kad nepaisant pastangų, iki šiol įdėtų pastangų, nemažai teisininkų, kurie yra paruošti, apmokyti. Tas procentas yra labai nereikšmingas. Mes norėtum, kad tas procentas būtų kur kas didesnis. Kad tie apmokyti teisininkai galėtų naudotis svarbiamis mokymo programomis ateinančiais metais. Ir egzistuojančios finansinės perspektyvos rėmose galėtumėm to pasiekti ir taip pat parengti planus e, kitoms kartoms, kitai finansiniai perspektyvai įvertinti e, žmonės, teisininkus, kuriems reikia tokio apmokymo ir, ir, ir vertinti finansinę pusę. Mes svarstame visus už ir prieš centralizuoto ar necentralizuoto požiūrio, tačiau dėl didelių skaičių. Žinoma, reikėtų decentralizuoti šią veiklą ir stiprinti tas bendradarbiavimo sritis, kurios jau veikia valstybėse narėse tarp valstybių narių. Taigi komisija pritarė daugeliu jūsų užsakytų minčių. Dėl sudarčių teisės. Jūs sakote, kad reikėtų labiau išplėtoti šią idėją, būtent tai mes ir darome. Tai nėra lengva užduotis. Turime įvertinti viską, kas šiuo metu jau egzistuoja, įvertinti visus teisės aktus, visus bendrus elementus, kurie būtų tarsi centras naujos sistemos ir būtų pagrindas, kurio remdamiesi galėtume parengti naują sudarčių teisę. Mes aptarnėjame verslas verslui schemą, verslas vartotojui schemą ir pasibaigus vasarai mes patikėme pasiūlymą šio klausimu. Ponui Ževka, sakėte dėl Romos 3 skirybų. Taip mes tikimės, kad čia bus pasiekta sėkmės norite, kad mes paspartiname Briuselis 2 sant, santokinę teisę. Tai labai sudėtingas klausimas, labai sudėtingas rytis, mes dirbame. Žinome, kad jinai labai svarbi, tačiau taip pat prisimėm atsakomybę, kad reikėtų tai parengti labai gerai, labai teisingai. Ir kitų metų pradžioje mes pateiksime pasiūlymą šiuo klausimu. Dienai Volis dėl e-teisingumo, dėl naujų technologijų naudojimo. Kaip žinote, komisija tikrai yra įsipareigojusi, kad būtų naudojamasi šiuo portalu ir kad, būtų, kad šiais praktiškais instrumentais būtų galima naudotis. Manau, kad komisija jau vaidina labai svarbu vaidmenį šioje srityje, bando įtraukti valstybės nares. Ir tiek techniškai, tiek teisiškai valstybės narės vaidina reikšmingą vaidmenį. Ir ateitie mes ketiname patys ir toliau prisidėti prie elektroninio teisingumo portalo vystimo. Dėl vartotojų teisės ir sutarčių teisės. Taip, esame tikrai sudėtingame etape. Ir bus labai įdomu pamatyti, kaip toliau bus plėtojama, rengiama vartotojų direktyva, kaip jinai bus susijęta su sutarčių teisė. O kol kas padėtis dar nėra aiški, nes nes dar nėra parengti visi reikiami teisiniai aktai. Dėl priverstinės santakos komisija rengėsi pateikti pasiūlymą dėl smurto prieš moteris. Kitų, kitų metų eigoje ir tai bus nukentėjusiųjų paketo dalis. Ir šiame kontekste mes įvertinsime, ką galime padaryti, kad galėtume sustabdyti smurtą prieš moteris. Ar bus e, sprendžiamas priverstinių santokų klausimas? Man pačiai tai yra klaustukas. Tai nėra paprastas klausimas. Pirmiausia, reikia įrodyti, kad ta santoka buvo priverstinė. Mes žinome, kad tai egzistuoja, tačiau tai yra susijęs su vairiom diskusijom ir reikėtų žymiai giliau panagrinėti šį reiškinį. Manau, kad visi sutinka, kad moteris patenka labai sudėtinga, netgi tragiška situacija. Ir europiniu lygiu galbūt mes galime priimti teisinį sprendimą, kaip išspręsti šią problemą. Taigi mes tikrai svarstysime šį klausimą. Taip pat jūs kalbate, paminėjote tarpininkavimą tarp valstybių narių. Mes labai atidžiai stebėsime, kai bus įgyvendinama tarpininkavimo direktyva kitais metais. Mes pritarėme ir remiame projektus skirtus tarpininkų ruošimui per savo finansinės programas. Ir Teisingumo generalinis direktoratas prisideda prie komisijos politikos, kurios tikslas pagerinti tarpininkavimą internetu. Tai labai svarbus žingsnis, kalbant apie įvairius vartotojų, vartotojams iškylančias įvairias problemas. Ačiū. Dėkuoju, ponė generalinė direktorė. Manau, kad visos šios diskusijos ir praėjusių mėnesių įvykiai parodė, kad tai yra geras sprendimas. Mes visuomet palaikėme tai, kad, ateity, kad ateityje būtų du generaliniai direktoratai ir du atsakingi komisarai, vienas už vidaus reikalus, kitas už teisės reikalus nes e, dažnai būdavo taip, kad vidaus, reikalų, vidaus reikalai buvo svarbesni politinė prasme, o teisės reikalai nebuvo tokie svarbus. Ir kuomet tai būdavo vieno portfelio e, reikalai, tai tie teisės reikalai būdavo pamirštami. Todėl yra labai svarbu kažką nuveikti šioje srityje. Manau, kad dabar vykstantis reiškiniai e, žengia teisinga linkme. E, galbūt tai nedomina piliečių jų tiesioginėme gyvenime, kasdienėme gyvenime, galbūt tai labiau domina e, spaudą. E, ir galiu pasakyti, kad mūsų komitetas iš tiesų laukia bendradarbiavimo su naujų komisarų ir generaliniu direktoratu. Taigi baigėme šį darbo tvarkės punktą. Dėkojame už tai, kad atvykote į šį posėdį. Dabar prasidės uždaras posėdis. Turime padaryti penkių minučių pertrauką, nes turi būti nutraukta transliacija. Ačiū.